Scusate, colleghi, ma... Atsiprašau, kolegos, mes kiek vėluojame pradėti, bet norėčiau jau dabar visus pasveikinti susirinkusi posėdį ir skelbiu jo pradžią. Ir jeigu neturite kažkokių pastabų, galime tikriausiai patvirtinti darbo tvarkę. Dabar e, kitų posėdžių protokolų tvirtinimas sausio 11 ir sausio 25 dienų. Ir e, protokolai jums pateikti, jeigu neturit pastabų dėlių, perinam prie trečio darbo tvarkės punkto. Ir noriu pasakyti, kad šiandieną yra verčiama ir galite kalbėti prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, graikų ispanų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovenų, bulgarų ir rumunų kalbomis. Primenu, kad e, posėdis transliuojamas internetu. Dėl koordinatorių sprendimų jie buvo išsiusti jums sausio 26 dieną ir iki šiol nieks nepareiškė pastabų iki nustatyto termino, tai yra sausio 28 dienos. Dar vienas dalykas, noriu pasakyti, mūsų kolega iš Graikijos yra pakviestas dalyvauti Salonikose, Graikijoje rengiamame kongrese Aristotelis 2400 metais. Kongresas vyks gegužės 23-28 dienomis ir bus tai yra pasaulinės renginys organizuojamas UNESCO. Ir labai džiugu, kad gavom tokį pakvietimą. Toliau Giovanni Radžianai, jaunas Italijos studentas, 25 metų. Laimėjo 2014 metais Europinę premiją už savo diplominį darbą, o vėliau jis buvo nužudytas Egipte neiškiomis aplinkybėmis. Ir man atrodo, Europos parlamentas tam ypač turi skirti didelį dėmesį, nes tai tik parodo, kad su kokia rizika susiduria jaunimas, kuris pageidauja demokratijos. Ir mes turime tai atkreipti dėmesį ir jūsų vardu um, aš pareikščiau jo šeimai užuojautą ir kaip aš jau minėjau, taip jisai iš Italijos, tačiau studijavo Kembridžo universitete. Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vakar svarbus dalykas įvyko Romoje. Su vyriausybė Italijos buvo pasirašytas susitarimas dėl Turino ir valstybės narės įsipareigojo gerbti konvenciją dėl istorinių pastatų naikinimo ir kartu su UNESCO buvo nutarta dėvėti mėlynus šalmus. Italija tą konvenciją, tą pirmąjį pasirašė, 60 asmenų dalyvavo, 30 iš jų karabinieriai, kurie turi patirties, o kiti 30 tai yra a, akademikai, mokslininkai ir taip toliau, kurie a, mokys kitų susijusių valstybių atstovus. Ir a, parlamentui tai yra labai svarbu. O dabar pateiktas pasiūlymas kad kitos valstybės taip pat susitartų su UNESCO ir ES pati galėtų pateikti jungtinėse tautose prašymą. Aš labai aišku greitai visą tą jums susakau, bet aš manau, kad būtų teisinga, jeigu ES pareikštų savo nuomonę dėl istorinių pastaitų naikinimo ir e, siūlyčiau jums savo valstybėse, savo šalise atkreipti į tai dėmesį. O dabar pereikim prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl Ernest Maragal pranešimo, parengto labai sudėtinga tema kartu su užimtumo reikalų komitetu. Pranešimas buvo renktas. Buvo pateikta nemažai pakeitimų, per 20, reikėjo gerokai padirbėti, tačiau sugebėjome visgi tuos pakeitimus, dėl tų pakeitimų susitarti. Užimtumo komitetas pateikė 40 du pakeitimus ir atsižvelgta į du pakeitimus, nes tose srityse užimtumo komitetas turi prerogatyvą. Ir galiausiai buvo parengtas um, galutinis pakeitimų sąrašas, dėl jų turėsime ir balsuoti. Todėl pradėkime balsuoti. Jeigu e, dabar pranešėjas Ernest Maragal. Ačiū, pana pirmininkė. Kalbėsiu trumpai ir pakartosiu kai ką, aišku, nereikia čia kartoti to, ką sakė pirmininkė, bet noriu padėkoti sekretoriatui, kuris atliko didžiulį darbą. Pats pranešimas tikrai apėmė susijęs su sudėtinga tema ir pranešimą rengia du komitetai - mūsų ir užimtumo reikalų komitetas. Ir aišku, komiteto kompetencijos ribos Dažnai toks klausimas kyla, bet šį kartą mes bendradarbiavimo labai puikiai ir užimtumo reikalų komitetas pateikė savo pranešimą, į kurį mes atsižvelgėme rengdami savo dokumentą. Ir um, kultūros komitetas, kaip jūs žinote, tai yra atsakingasis komitetas, kuris rengia nuomonę. Mes, aišku, um, gavę Ample komiteto nuomonę, uh, atsižvelgėme, bet uh, vengėme pasikartojimų tekste. Todėl mūsų dokumente atsispindi mūsų komiteto Ir dar, ponė pirmininkė, mes um, šiuo pranešimu siunčiame um, aišku signalą komisijai, bet taip pat ir valstybėms narėms. atkreipdami dėmesį į švietimo sistemas. Ir visiems dirbantiems mes aiškiai parodome, kokia parlamento pozicija. Sąsaja tarp profesinio mokymo ir darbo turėtų toliau būti analizuojama. O mes turime užtikrinti, kad tie du pasauliai mokymas ir darbas papildytų vienas kitą. Todėl reikia, kad abi pusės um, dirbtų pažangiai, nes uh, mokymasis ir parengimas darbo rinkai ir darbo rinka nėra kažkas tarpusavį nesusiję. Aišku, yra teorinės ir praktinės informacijos, kuri teikiama mūsų mokyklose ir kolegijose, yra pameistrystės programa, tačiau reikia pagalvoti, kaip geriau patenkinti darbo rinkos poreikius. Ir būtent tai mes pabandėme panalizuoti mūsų pranešime pabandėme panalizuoti, ką, bendro, ką bendrai galėtų nuveikti visos valstybės narės. Ir labai tikiuosi, kad um, pateikti pasiūlymai bus naudingi visos Europos jaunimui. Tada jie taps geresniais piliečiais. Pirmininkė, taip, um, ini aišku yra um, pranešimas, kuris irgi svarbus. Be to pranešimas tu, e, pasižymi ir politinių aspektų, nes juomi kreipiamasi į komisiją. O dabar balsavimas, jūs turite um, sąrašą, pirmasis kompromisinis patvirtinta. Toliau Ketvirtas puslapis. 58 už prieš. Ne. Atsiprašo pirmininkė. Pirma dalis už, prieš, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, patvirtinta. Tada einame, keliaukime. Devintas pakeitimas, prieš, prieš susilaikę, 16 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Žodinis mano pakeitimas. Kas už, prieš, patvirtinta. 40 už. Norit pasitikslinti? Dauguma buvo už, sako pirmininkė. Gerai, galim pasitikslinti. 39. Pradedam balsuoti vardiniu būdu. Baigiame. Iš naujo turėsime pakartuot balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 pranešė už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 45. Kitame puslapyje. 45 už prieš susilaikė atmesta. 130 už prieš susilaikė atmesta. 45 už 55 pasitaiso pirmininkė už prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas dabar, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. N plus 7, devintam puslapyje. M plus 7 už, prieš, susilaikė, Balsuosime elektroniniu būdu, nes nėra aišku, kai balsavome. Balsuokime, kolegos. Baigiame. Gal kažkas nelabai aiškiai kėlė rankas, o dabar regis viskas aiškiau patvirtiname. 31. Atskir, dėl atskirų dalių balsuojame, kas už pirmą dalį, prieš, susilaikė, atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64. Pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ample 13. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas. Už prieš, susilaikė patvirtinta. 86. Kitame puslapyje. Džampaski pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 80 už, prieš, susilaikė atmesta. 81 pranešėjo už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 91 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 69 už? Prieš? Susilaikė atmesta. 92 už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas pranešėjas pritarė už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar Ample 14, 16 puslapyje. Ample 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 20, kas už, prieš, atsiprašau, sakė pirmininkė, turime balsuoti dėl atskirų dalių. E, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, 20 pakeitimą už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 28. Pakeitimas kitame puslapyje. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ample 5. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Ket... 114, sako pirmininkas, už, prieš, susilaikė, dar kartelį už, prieš, Susilaikė patvirtinta. 113. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 112. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 116. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam. Balsuojame dėl 116. Baigiame balsavimą. Atmesta. Dviejų balsų persvara. 117. Atsimtas. Tuomet balsuom 119. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 120. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 118. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 121. Už prieš susilaikė atmesta. 123 už, prieš susilaikė atmesta, 125 už, prieš susilaikė atmesta, 124 už, prieš susilaikė atmesta, 127 už, prieš susilaikė atmesta, 134 už, prieš susilaikė patvirtinta, 139 už, prieš susilaikė atmesta. Patvirtinta. 141 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 143 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 147 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Ampul 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 148 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 150. Dėl atskirų dalių balsuosime. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 156 už, prieš, susilaikė, už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 159 už, prieš susilaikė patvirtinta. 155 už prieš susilaikė atmesta. 160 už prieš susilaikė patvirtinta. 161 už prieš susilaikė atmesta. 163 už prieš susilaikė atmesta. 162 už prieš susilaikė atmesta. 164 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Pradėkim balsuoti. Ir baigiame. Atmesta. Trijų balsų persvara. 166 už prieš susilaikė patvirtinta. 167 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 174 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 179 už, prieš, susilaikė, atmesta. 178 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 178. Baigiame balsavimą. Galbūt aš patys suklydau, sako pirmininkė, nes akivaizdžia persvara patvirtinta. 177. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 175. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 176. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 180 pranešėjo už, prieš susilaikė atmesta. 181 už prieš susilaikė patvirtinta. 188 už prieš susilaikė patvirtinta. 185 už prieš susilaikė atmesta. 187 už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 199 pakeitimas kitam puslapiu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 200 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 201. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 200, tai. Turim pasitikrinti, sako pirmininkė. Tai 201. Baigėme balsuoti. Atmesta. 203 dabar. Už prieš susilaikė atmesta. 202, kas už prieš susilaikė atmesta. 213 už prieš susilaikė patvirtinta. 215 už prieš susilaikė. Greičiausiai patvirtinta, sako pirmininkė. 218. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar MPL 3. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. MPL 12 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. MPL 22. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis kompromisas. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar vienuoliktas pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. MPLA, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. E, konstatuojama dalis B. Kas už, prieš, susilaikė, galbūt ir patvirtinta, reikėtų pasitikrinti dėl 16 konstatuojamusios dalies. 16 pakeitimo balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 14 už. Prieš susilaikė atmesta. Empl B. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. C konstatuojama dalis. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 20 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu ir baigiame balsuoti. Atmesta. 18 už, prieš susilaikė atmesta, 19 už, prieš susilaikė patvirtinta, 21 už, prieš susilaikė patvirtinta, 30 už, prieš susilaikė patvirtinta, 12 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 pakeitimas kitame puslapyje, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 už, prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Nurodomoji dalis, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta, šeštas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar turime e, siūlymų sąrašą MPL komiteto pateiktų. Dėl jų nebalsuojame, dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 25 kolegos balsavo už, 4 susilaikė ir 1 balsavo prieš. Sveikiname kolega Maragal, sveikiname šešėlinius, šešėlinius pranešėjus ir ačiū taip pat sekretoriatui. O dabar pereisime prie antro balsavimo. Ir tai yra ponios Tom pranešimas. Ir jos atrodo salėje dabar nėra. E, čia yra kalbama apie ES bendrai biudžetą ir Europos komisijos e, reikalus. Kont komitetas yra, biudžeto kontrolės komitetas, komitetas yra kompetingas iš esmės. Sausio 11 dieną buvo paskelbtas pranešimas, buvo pateikti 26 pakeitimai. Ir nors pranešėjus ir nėra, turėtume iš karto pereiti prie balsavimo. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas Turiu uh, savo sąraše balsavimo klaidą, dėl to sunku kas susigaudyti, sako pirmininkė. Taigi keliam iš karto prie aštunto pakeitimo. Už prieš susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Atsiprašau, dvyliktas pasitaiso pirmininkė. Tai yra žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 13 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 14 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkė, 14 turime balsuoti dėl dviejų dalių. Balsuojame iš pradžių dėl pirmosios dalies. A, jūs norite pasitikrinti, sako pirmininkė, dėl ankstesnio balsavimo? Balsuokime dabar. Galime balsuoti rankų pakėlimu, galime balsuoti vardiniu būdu, kaip jums labiau patinka. Dėl 14 pakeimo pirmos dalies balsuojam. Ar spėjote balsuoti? Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar einame prie ketvirto kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 23 pakeitimas Morgano, vienas iš autorių. Balsuome dėl pirmosios dalies už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš susilaikė patvirtinta. 26 už, prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso dokumento vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinata 24 kolegoms balsavus už, dviems susilaikius ir keturiems balsavus prieš. Ačiū pranešėjai, ačiū šešėlėms pranešėjams, sveikinu visus atlikusius puikų darbą rengiant šį pranešimą. Dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Kviečiu laikytis tylos, sako pirmininkė. Pereikime prie šešto darbo tvarkės klausimo. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymų srities strateginės programos pažangos stebėjimo. Tai yra svarbus uh, pranešimas. Kalbame apie programą ET 2020. Pirmininkė, labai prašiau visų laikytis tylos. Jeigu norite pakalbėti tarpusavyje, tą turėtume daryti už salės ribų, o mes turim tęsti darbą. Kaip jau sakiau, šiandien turime peržvelgti naujus prioritetus Europos bendradarbiavimui švietimo ir mokymo srityje bei profesinio mokymo srityje. Balsuosime balandžio 19 dieną iki vasario 25 dienos 16 valandos turite pateikti pakeitimus. O dabar perleidžiu žodį iš karto kolegai Krasnodėpski, kuris pateiks savo pranešimą, pristatys jo projektą, o paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų ir paskui kitų kolegų. E, trūksta laiko mūsų rytą, todėl visus kviečiu kalbėti trumpai. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pristatyti šį pranešimą. Pirmiausia, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad rengdami šį dokumentą mes Buvome susitikę ir su švietimo, ir kultūros generalinio direktorato atstovais. Taip pat buvome susitikę su keliomis organizacijomis, kurios e, aktyviai dirba švietimo srityje. Buvom susitikę taip pat ir su keliais ministrais. Taigi stengiamės apriepti kuo daugiau suinteresuotų šalių, tam, kad konsultacijos būtų kuo platesnės. Na, aš nebejoju, kad e, nėra jokio reikalo man dabar gilintis į visas šios programos detalės. Aš noriu pakalbėti tik tai apie trys dalykus. Pirmiausia, pirmai daliai buvo pateikti pakeitimai. Antroje dalyje kalbama apie tai, kaip šį platformą pasikeis. Mm įdėgus naujus, e, naujus pokyčius. Kalbama, pažiūrėjau, apie tai, kad reikia stiprinti neformalias valdymo struktūras. Komisija atkreipė į tai dėmesį savo ataskaitoje. Ir visos interesuotos šalis pritarė tokiems pokyčiams. Toliau kalbama taip pat apie naujos kartos darbo grupės, Rengdama šį pranešimą aš norėjau pasakyti štai ką. Viena vertus, neformalios darbo grupės turėtų būti kur kas didesnės apriepties, jos, jose neturėtų dirbti tik ministrai. Uh, Tose grupėse turėtų dalyvauti ir įvairūs ekspertai. Be to, tos grupės turėtų geriau koordinuoti savo darbą su komisija. Ir manau, kad reikia taip pat siekti geriau sižvelgti į įvairių formų, įvairių konsultacijų su suinteresuotume šalimis rezultatus. Mes pagalvojame, kad tikrai e, vertėtų stiprinti koordinavimą ir Reikėtų įkurti neformalią e, instituciją, kuri padėtų mums geriau įgyvendinti rekomendacijas dėl vykdomos politikos. Be to norėčiau pabrėžti, kad e, šeimos vaidina labai svarbu vaidmenį. Šeima kaip tokia yra labai svarbi, jeigu mes norime gerinti švietimo sistemą. Taip pat yra stiprinamas e, požiūris, kad e, tėvai turėtų aktyviau dalyvauti savo vaikų ūdime. Ir mes manome, kad įvairiose šiuose darbo grupėse, e, kitose institucijose turi būti geriau atstovaujama tėvų asociacijoms. Dar vienas dalykas, mes e, norėjome pabrėžti, kad e, tėvai turėtų geriau bendrauti su mokyklomis ir e, švietimo įstaigomis. Toliau. Pranešime kalbama apie švietimą ir mokymo kokybę. Ir ten aš kalbu apie tai, kad dažnai per nelik daug dėmesio yra skiriama įvairių standartizuotų testų rezultatams. Bet e, man atrodo, kad dažnai dėl šios sistemos nukenčia mūsų švietimo sistemos kokybė. Ir aš pranešime kalbu apie tai, kad uh, kad negalima mokymo programų susiaurinti tik iki testams reikalingos medžiagos. Ne, e, mokymo sistema turėtų būti kur kas platesnė. Ji turėtų parengti jaunimą darbo rinkai. Turėtų padėti jiems apsispręsti, kur reikėtų mokytis. Ir todėl reikia atsižvelgti į paklausų darbo rinkoje. Ir mes išnagrinėjome daugybį įvairių statistinių duomenų ir matome, kad nedarbas tarp aukštai, aukštai mokslą baigusių jaunuolių nuolat didėja. Polonijos procesas vykdomas gan sėkmingai, tačiau akademinio pasaulio ekspertai teigia, kad Bolonijos Procesas taip pat turi ir neigiamų padarinių. Pavyzdžiui, dėl, to, dėl šio proceso padidėjo biurokratinė našta, taip pat mokymo programos šiandien nėra tokios nuseklios kaip anksčiau. Ir aš manau, kad mūsų komitetas turėtų pasakyti labai aiškiai, kad e, panašu, kad mūsų švietimo sistemą bandoma yra reformuoti, pritaikant tas praktikas, kurios taikomos yra versle. Ir tai nėra gerai, nes švietimas vis dėlto nėra verslas. Nereikėtų to pamiršti. Ir dar vienas dalykas - mobilumas, judumas. Mes visi žinome, kad Erasmus ir Erasmus Plus yra puikios programos, Bet vėlgi, ten taip pat taikomas tas kiekybinis požiūris, ypač vertinant studentų judumą. Ir ketvirtoji mano pranešimo dalis yra skirta migracijai ir švietimui. Ir Aš norėjau pasakyti, kad mes turime galvoti ne vien apie migrantus, kurie atvyksta pas mus iš trečiųjų šalių, bet ir apie vidaus migraciją Europos Sąjungoje. Aš manau, kad taip pat reikia daugiau dėmesio skirti tam, kad mokytojai būtų geriau apmokomi dirbti su vaikais, kurie yra gimę kitoje šalyje. Kad mokytojai turėtų atsižvelgti į vaikų skirtumus. Ir aš manau, kad būtina siekti užtikrinti švietimą vienodomis sąlygomis visie, visiems. Ir dar viena problema tai yra e, vadinamasis smegenų nutekėjimas. Mes e, matome, kad šiuo metu ir studentai, ir darbuotojai Europoje turi būti mobilus. Bet e, tokia situacija vienaip ar kitaip veikia padėtį mūsų šalyse, tų studentų ir dar, e, darbuotojų kilmės šalyse. Ir ši problema įten aktuali vidurio ir rytų Europos šalyse, iš kur jaunimas labai dažnai išvyksta. Be abejo, to, e, tas jaunimas puikiai prisitaipo savo naujosiose šalyse, bet jų kilmės šalims padaroma yra žala. Dėkoju Jums ir norėčiau priminti, kad e, galite teikti savo pakeitimus. Ir turiu vieną prašymą. Teikite, kai teiksite e, pakeitimus, stenkitės nepažeisti bendros mano pranešimo logikos. Dėkuoju, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs e, pristatėte pranešimą, pasakėte nemažai įdomių dalykų. Pirmiausia, leisime pasisakyti šešėliniams pranešėjams. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Krasnodepskiu, už jo parengtą dokumentą. Tai yra geras dokumentas ir aš manau, kad juo pagrindu galėsime gerai dirbti. Aš iš esmės pritariu daugumai kolegos išvadų ir manau, kad be abejo švietimas negali tarnauti vien e, darbo rinkai. Švietimas yra vertingas pats savaime ir čia, čia reikia kalbėti apie žmonės, žmonių įgūdžius. Ir aš manau, kad e, bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa T2020 turėtų veikti geriau. Uh, Jūs kalbate, pavyzdžiui, apie tai, kad mums reikia taikyti komunikacinį požiūrį švietimo sistemoje, kad reikia remti mokytojus ir tėvų, tėvus. Ir aš parengsiu kelis pakeitimus, kuriuose kalbėsiu apie tuos pačius dalykus ir taip pat paminėsiu radikalėjimą, nes aš manau, kad tas radikalėjimas yra šiuo metu labai aktuolus. Bet man ne viskas yra priimtina. Pavyzdžiui, 13 punkte kalbama apie uh, lyginamąjį tikslą, tai kuris mano galva yra geras ir jo nereikėtų e, atsisakyti. Ir be abejo, švietimo kokybė yra svarbi, bet jeigu palyginsime e, skirtingų valstybių narių švietimo sistemas, pamatysime, kad kai kur trečiosios pakopos mokslas yra mažesnis nei 40 procentų ir aš manau, kad tą tikslą reikia išsaugoti. Aš taip pat nepritariu jūsų kritikai Bolonijos procesui, kurį yra išsakyta 16 punkte. Ir Bolonijos procesas prisideda prie trečiosios pakopos mokslo tobulinimo Europoje ir prie žinių ir įgūdžių sklaidos, nes jis suteikia studentams galimybę naudotis įvairiais trečiosios pakopos mokslo Europoje privalumais. Praeitais metais mes patvirtinome kolegos Libačką parengtą pranešimą apie Bolonijos procesą. Ir jo pagrindu aš parengsiu pakeitimus ir dėkoju Jums už šį dokumentą ir tikiuosi, kad mes galėsime kartu aptarti pakeitimus. Dėkoju toliau kolega Kičiuk. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ponui Krasnodepskijui už jo uh, už jo parinktą pranešimą ir taip pat džiugiuosi, kad jisai nubrėžė bendras gairės, mūsų diskusijai. Aš taip pat nemanau, kad mūsų švietimo sistema turėtų tarnauti vien darbo rinkai. Nes pirmiausia, švietimo sistema turėtų ugdyti gerai, visapusiškai įdomią asmenybę. Mes turime be abejo remti ir mokytojus, turime reikalauti, kad būtų daugiau investuojama į uh, mokytojų profesinį nu, tobulinimą, nes sąlygos klasėje tik keičiasi. Ir reikia kalbėti kad, apie tai, kad mums reikėtų siekti didesnių geresnių rezultatų švietimo ir mokymo sistemoje. Tačiau man pasirodo, kad šiame pranešime nekalbame apie ankstyvąjį ūkdymą ir apie tai, kad Mūsų švietimo sistema turėtų pirmiausia e, orientuotis į kiekvieno mokinio studento poreikius tam, kad galima būtų padėti tam žmogui visokiojopai puoselėti savo asmenybę. Aš manau, kad kai kalbame apie migraciją, reikia siekti užtikrinti, kad mūsų švietimo sistema padėtų jiems kuo geriau integruotis. Uh, Ir tie žmonės, kurie pas mus atvyksta jau su, turėdami profesinę kvalifikaciją, turi, turėtų turėti galimybę uh, reikalauti, kad ta kvalifikacija būtų pripažinta. Proedre, <clears throat> θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας. Ačiū, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti, nes aš žinau, kad uh, kalbame apie nepaprastai svarbius dalykus ir jie yra svarbus strategiškai, ypač kai galvojame apie ES ateitį. Ir aš turiu pasakyti, kad kartais nesižvelgiama į tam tikrų reiškinių mastą. Ir tai reitin aktualu, kai kalbame apie bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje. Kas yra atsakingas už tai, kad mūsų švietimo kokybė mažėja, prastėja? Ir kas yra atsakingas už tai, kad vis daugiau ir daugiau kalbam apie tai, kad švietimas turėtų parengti žmonės, kurie rengti žmonės atsižvelgdamas į darbo rinkos e, poreikius. Ir Bolonijos procesas, taip, e, Bolonijos procesą gal ir galima būtų kritikuoti, bet e, nes Bolonijos procesas prisidėjo prie mūsų mokymo sistemos fragmentacijos. Ir mes matome, kad švietimo įstaigos yra vis dažniau privatizuojamos. Ir jau buvo pasakyta, kad šiuo metu mokslinio tyrimų duomenys taip pat yra renkami fragmentuotai. Ir apie tai kalbama yra komisijos ataskaitoje. Ir gerbėjai kolegos, mes matome, kad mobilumo judumo programos tikrai neveikia. Ir pranešime e, apie tai yra kalbama. Ir reikia atsižvelgti į be abejo jūsų patirtį, bet mes matome, kad iš esmės orientuojamasi yra į vartotojiškumą. E, ir mes matome, kad mažėja bendra kompetencija, prastėja kom, universitetuose gaunamos kom, gaunamo kompetencija žinios. Ir taupydami taip pat mes mokymo švietė, sistemos ne, nepageriname, nes švietimo sistemai dabar trūksta lėšų. Da, mokytojai, dėstytojai yra atleidžiami. Ir tokia situacija yra ne tik mano šalyje, bet ir apskritai pietų Europos šalyse mes matome, kad e, ir e, medikai, ir inžinieriai, ir kiti išsilavinę žmonės išvažiuoja iš Graikijos. Tai taip, taip, toj baigsiu. Reikia suprasti, e, ką aš noriu pasakyti. Graikijoje švietimo sistema buvo nemokama ir mokytis buvo gan lengva. Ir todėl mes turime tikrai labai daug mokytojų, gydytojų, inžinierių. Ir šiandien problema yra tokia, kad jie nebegali rasti darbo. Kodėl taip yra? Dėl to, kad yra taupoma. O ką sako Vokietija ir kitos šalis? Jie sako, jūsų deficitas yra labai didelis. Uh, O toks deficitas yra toks didelis dėl to, kad jūs per daug lėšų skiriate švietimui. Bet e, būtent dėl tokio požiūrio mes ir galėjome parengti labai daug aukštos kvalifikacijos žmonių ir dabar Vokietija būtent ir naudojasi jų žiniomis. Aš noriu pasakyti, kad mes turime kažkaip e, e, įveikti tą užburtą ratą Nes žmonė, žmonės dabar yra įstrigę šiame rate, jie praranda darbą, po to suranda labai e, ne, e, trumpalaikį kokį darbelį, po to vėl jį praranda. Ir reikia kažką daryti. Dėkuoju. Taip, pastaba labai svarbi, bet e, ir jūsų nuomonė svarbi, bet primenau, kad kalbėti galite daugiausiai tris minutės, ponas Ginar. Ačiū pranešėjai už um, nuomonės pristatymą. Man atrodo, kad um, mes um, gerai pradedame darbą ir dabar gerai suprantame, kas padaryta, ką reikės daryti dar. Visgi manau, kad egzistuoja tam tikrų galimybių papildyti nuomonę, nebūtinai tam, kad ją keistume, bet tam, kad e, ji būtų aktualesnė visai Europos, visai Europai. Nebejotina, kad nagrinėjimuose sritise glūdi didžiulis potencialas ir reikia galvoti apie teigiamus pokyčius ir todėl manau mūsų atsak... pareiga šioje nuomonėje, šioje šiame pranešinė, juos būtent ir išryškinti. Kitas dalykas, kad mes galime pateikti ir savų gairių bei rekomendacijų. O dabar keletas pastabų. Taip egzistuoja aukštojo mokslo erdvė, bendra erdvė Europos Sąjungoje, bet nėra susitarta dėl pradinio ir vidurinio mokslo apibrišių. Ir sunku todėl a, lyginti kokybę atskirų valstybių narių švietimo sistemų ar kitaip bandyti išvesti paralelės. Būtų gerai, kad tos europinės mokymo sistemos labiau dėrėtų viena su kita, tai padėtų mūsų jaunimui tapti geresniais ES piliečiais. Ir aš manau, kad vien, bent jau vadovaujantis bendrų interesų reikėtų teisinėmis priemonėmis labiau suvienodinti sistemas, kad um, skirtingose dabar sistemose mokomi vaikai galiausiai įgytų <clears throat> tam tikrą rinkinį įgūdžių. Na, aš manau, kad 40 procentų, apie kuriuos buvo kalbėta, e, tektų viduriniam mokslui, bet įdomu, kiek tenkinamas šis rodiklis. Ir taip pat norėčiau dar štai ką pasakyti. Mes gerai žinome, ką reiškia švietimo sistemos, paskaitykite EBPO ataskaitas, kurios tikrai naudingos Ir pagalvokime, kaip mes patys galėtume įvertinti mūsų švietimo sistemas, taikydami savo tikslų kriterijų. Tai ypač aktualu vidurinio įsilavinimo grandyje. Dabar dėl mokytojų mokymo. Svarbu užtikrinti, kad mokymo procesui nieks negalėtų daryti nereikalingos įtakos. Mokyklos turėtų simti tik mokymo procesu. O kitą darbą turėtų atlikti ir visuomenė, ir šeima. Tačiau švietimo sistemoms tenka konkretus labai išskirtinis vaidmuo ir tai reikia suvokti. Dar vienas dalykas – judumo tikslai. Ir reikalinga pripažinti, kad e, judumo požiūrių švietimas tikrai yra europinio ligmens klausimas. Pone Hannibal. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, kuris e, tikrai noriai bendradarbiavo Ir e, mano galva pats e, nuomonės rengimo projektas vyko labai sklandžiai. Kai kalbame apie švietimą, visada kyla tam tikrų sunkumų. Todėl, kad švietimo sritis priklauso valstybių narių kompetencijai ir mes tą žinome. Todėl bandymai parengti kažkokią strateginių požiūrių aktualią sistemą ES lygių yra gana sudėtingas uždavinys ir praktiškai sunkiai įgyvendinamas. Ir kai kalbame apie labiau europietišką švietimo sistemą, tai visiškai sutinku su to, ką sakė iki prieš mane kalbėjusi kolegė. Gal pirmiausiai, aišku, reikia panalizuoti pradinį ir vidurinį mokymą, bet nemažiau svarbu mokyti tinkamai mokytojus. Taip yra įvairios programos, kaip Erasmus, Erasmus Plus yra e, kitokių programų ir nematau jokios priežasties, kodėl negalėtų šio rinkinio papildyti mokytojams skirtą programą, nes pakol kas viskas skirta tik tai studijuojantiems galėtume kitas dalykas susitarti su universitetu, kaip pagerinti e, mokymo procesą iki universiteto studijų, tačiau tai labai sudėtinga. Ir aš manau, kad ko gero pirmiausia reikia pradėti nuo e, tokio klausimo kaip mokytojų mokymas analizė ir dar panalizuoti e, judumą kiek judumas turi įtakos. Apskritai manau, kad e, pranešimas parengtas yra gerai, ypač e, e, pavyko migracijos klausimų dalis, bet nėra kalbama pranešime apie galimybę įgyti išsilavinimą, kas aktualu dabar plūstant migrantams. Ir aš manau, gal reikės teikti pakeitimą aišku, nieko nėra kalbama apie moteris. Mes savo e, komitete nekartą svarstėme, koks yra moterų vaidmuo, bet čia pranešime apie tai nekalbama ir aš manau, kad bus pateikta atitinkamų pakeitimų. Ir dar, sakyčiau, reikėtų e, geriau atsižvelgti į bendrą europinį kontekstą, bet apskritai pranešimas tikrai geras. Ačiū. Dabar ponia Trupul o po to dar du kolegos pasisakys. Morgano ir Gramdikakis. Aš noriu taip pat padėkoti pranešėjui ir mano pastaba būtų vienu klausimu dėl šeimų vaidmens. Aš manau, kad svarbiausia dar pažymėti, jog šeima turi bendradarbiauti geriau su mokykla ir atvirkščiai, nes yra visiškai akivaizdu, kad e, mokiniams, mokiniai patys neatsako, kad e, darželis, iki mokyklinis sūkdymas, mokykla labai padeda geriau įgyti geresnių socialinių įgūdžių. Todėl mes turime galvoti apie migrantų socialinių įgūdžių ugdymą. Kitas dalykas, nereikia pervertinti šeimos vaidmens, nes labai daug funkcijų, at, ypač socialumo srityje, atlieka būtent ugdymo ir mokymo įstaigos. Ačiū. Evans nėra, taip ponas Lečka be mikrofono. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė profesoriau. Aš taip pat noriu pasidalyti savo nuomonę. Ir pritariu tiems, kurie kalbėjo prieš mane ir kurie sveikino jūs parengus gerai struktūrizuotą nuomonę. Bet keletas dalykų iš mano pusės. Pirma, Taip, švietimo sistema atsakinga už švietimo kokybę, bet švietimo sistema nekuria darbo vietų. Šito ne, šitą reikėtų atkreipdėmėsi. Antra, humanitariniai disciplinos padeda geriau suvokti pasaulį, kuriame mes gyvename. Ir trečia, aukštasis mokslas yra a, svarbus, bet a, gal reikia įvertinti ir per ekonominį matmenį. Dar mokytojų mokymas. Ar nereikėtų naujai į tai pažvelgti? Mes gyvename labai skirtingojomis sąlygomis um, negu anksčiau ir reikia skirti žinias nuo informacijos. Mokytojui todėl reikia atitinkamai mokyti ir pats mokytojas turėtų pamatyti išsilavinusius mokinius. Gal reikėtų keisti e, patį požiūrį, patį metodą. O jūsų iškelta idėja yra labai gera, bet dėja dažnai geros idėjos virsta prastais darbais, priklausomai nuo to, kaip jos įgyvendinamos, aišku. Gal būtų o, galima pagalvoti apie tarpdisciplininės studijas, ponia Morgano. Nebijotinai, kad labai svarbu viską tiksliai formuluoti. Mes negalime apsiriboti bendromis pastabomis ir bendromis frazėmis pranešime, nes mes kalbame apie ugdymą iki mokyklos, po to mes kalbame apie mokymo įstaigas. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad vykdomos permainos yra teigiamos. Kita vertus, judumas ir kvalifikacijos pripažinimas yra daug platesnė savoka, negu kad mes galvojame dabar. Ir nepakanka apsiriboti vien tik tai aukštojo mokslo diplomo pripažinimu. Mes a, turėtume galvoti plačiau, bet neturėtume daryti, a, daryti to, kas verstų mus atsitraukti. Dėkoju. Aš manau, kad tai, ką pasakysiu, nėra labai originalu. Uh, Tame pranešime be kita ko kalbam apie daugelį aktualių temų. Problema, tikroji Europos problema, mes jau esame nekartą sakę, kokia ji. Švietimas ir kultūra yra svarbus dalykai, jų pamiršimas yra atvietė ir dabartinė krizė. Maničiau, kad griežčiau reikia pasisakyti tokiamis temomis šiame pranešime. Iš tiesų, atėjus tai kriziai ir pradėjus gyvendinti uh, griežto taupimo politikas įvairiaus lygio ES visoje joje. Atsitiko taip, kad universitetai ir visuomenės grupės tiesiog nebegali vieni suteikti tinkamų programų, kiti studijuoti. Aš norėčiau taip pat pabrėžti ir dar vieną dalyką. Kitaip tariant, mokymas, švietimas šiandien pradinis ir vidurinis, bet ypatingai trečio lygmens e, švietimas yra labiausiai orientuotas į tuos elementus, kurie valdo visuomenę, tuo tarpu, kai švietimas turėtų apimti visas temas. Trečia pastaba. Mes konstatuojame, kad švietime labiausiai akcentuojami skaitmeniniai dalykai. Be abejo, tai yra teigiamas žingsnis, tačiau tuo pat metu tai yra ir grėsmė. Skaitmeninis pasaulis turi ir privalumų, ir trūkumų. Tad reikia pasakyti, kad tai yra geras pranešimas ir pakeitimų dėka galėsime ten įnešti tų elementų, kurių jame mūsų supratimu trūksta. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Ačiū visiems kolegoms. norėčiau priminti. Tiesa, aš tai atvyko dar kolegė, kuri norėjo kalbėti ir suteiksime žodį. Dėkoju. A, pirmininkė, sako pirmininkė sako, suteiksiu žodį jums dabar, nes jūs prašėte žodžio tada, kai aš jau baigiau kalbėtojų sąrašą. Ačiū. Sutinku su daugeliu pasakytų dalykų, norėčiau paminėti keletą jų. Pirmiausia, švietimui kol kas numatyta nekokia ateitis, o svarbu, kad nepamirštume, kad kalbame apie geresnio pasaulio sukūrimą. Turime bendradarbiauti, turime rasti būdų kartu dirbti, kartu turime rasti būdų gyventi e, savo šalyje draugiškai su kaimynais arba gyventi užsienyje su žmonėmis, kurie ten yra. Tam turime visi padirbėti. Kai kalbame apie platesnį bendruomenių švietimą. Neformalus mokymas čia vaidina lemiamą vaidmenį. Aš esu vienas, viena iš tų, kurie mokėsi pagal neformalaus mokymo programas. E, tos sistemos padeda žmonėms, kur nepadeda tradicinės sistemos. Pavyzdžiui, Pas mus e, šalyje tradicinis mokymas nebėra toks platus, labai siauras yra mokymas ir žmonių potencialas nepanaudojamas, neformalus jis padeda atrasti e, potencialą ir jį panaudoti. Tarp kultūrinis švietimas, tarp kultūrinis dialogas, gebėjimas e, palaikyti tas ryšius, tą, tą, tą dialogą su kitais yra esminis dalykas. Tad manyčiau, kad tarp kultūrį dialogą reikėtų labiau pabrėžti parlamente. Aš apie tai kalbėjau savo pranešime. Uh, E, kuris buvo tvirtintas sausio mėnesio. 14 ir 17 punktai. Ten irgi reikia kalbėti apie siaurumą tų švietimų programų. E, menų dėstymas yra labai susiaurintas ir, dėl, ir to trūksta jauniems žmonėms, to trūksta ir mūsų darbdaviams. E, visai nesiniai su Siemens teko susitikti. Ten E, buvo kalbama apie referendumo kampaniją Junktinėje karalystėje. E, Siemens vadovaujantis direktorius puikiai supranta, kad menas vaidina lemiamą vaidmenį moksle ir įvairiuose kitose srityse. E, mes turime numatyti naujų patikeit, pakeitimų ir turime menam suteikti jiems tinkančią vietą švietimo srityje, nes tie dalykai dera tarpusavį. Darbdaviai dažnai tai supranta, nes jie žino, kad be vizijos, be kūrybiškumo nebus verslumo. E, mokslas yra geras dalykas, bet jis neveikia pats savo vienas ir jis nepadeda pats vienas išspręsti visų problemų. Dar vienas paskutinis dalykas dėl lygmens. Mokytojai jau dirba europinių lygmenių. E, turimos skaitmeninės priemonės ir ten dėstoma įvairiausių europinių kompetencijų reikalaujančių dalykų. Ačiū. Kolega Feraja, prašau. Dėkoju. Aš vėl paprašiau žodžio, net jeigu kalbėtų sąrašas jau ir buvo užbaigtas, nes kai kurie pasisakymai e, provokuoja mane reaguoti. Reikia suprasti štai ką. Ten paminėta šeimos savoka. Tekste, kurį turime čia priešai save, mes nenorime, kad švietimo įstaigos būtų nukreiptos prieš šeimą. Priešingai mes norim, kad suartėtų tos dvi institucijos - šeima ir švietimo mokymo įstaigos. Dėstytojai dažnai sako, mokytojai sako, kad bendradarbiavimas tarp šeimų ir mokyklų nėra visada sklandus. Radikalizavimo prevencija tas ryšys yra ypatingos svarbos. Ir kai to, to suartėjimo trūksta, tai iškyla įvairiausių problemų. Per nelik dažnai e, iškyla problemų, kurios lieka neišspręstos. Mes turime labai aiškiai pranešime pasakyti, kad šeimos vaidina svarbų vaidmenį mokyklos ir kad mokykla užima svarbę vietą šeimoje. Ir manau, kad tai būtų puikus dalykas. Tėvų įtraukimas, jų atsakomybės didinimas mokykloje, tai būtų puikus perėjimas iš mokyklinio gyvenimo į šeiminį ir atvirkščiai šeiminio į mokyklinį. Tai yra ypatingos svarbos reikalai. Mes nemanome, kad reikia pradinį mokymą pakeisti tėvų mokyklomis. Ne, tiesiog reikia derinti vieną ir kitą. Ir dar žodis dėl tų 40 procentų jaunų žmonių, kurie e, siekia ir gauna trečio, trečios pakopos studijų diplomą. Aš manau, kad yra ir kitokio pobūdžio dėstymų, mokymo, švietimo programų, kurių dėka galima gauti diplomą, kuris gyvenime žmogų gali labai pasitarnauti. Pavyzdžiui, sakoma, kad reikia užtikrinti lygybę. Tačiau jeigu norime kad jau 40 procentų jaunų žmonių turėtų diplomą ir dėl to atsisakoma kokybės, aš tam negaliu pritarti. Yra tokių studentų, kurie E, gauna savo vidurinio mokslo studijų diplomą arba, arba pirmos pakopos studijų diplomą, bet ar tai reiškia, kad jie yra geriau parengti negu, pavyzdžiui, vidurinės mokyklos e, tam tikros techninės pakraipos e, mokiniai? Ne, nebūtinai. Tiesiog bolonės procesas turi būti taikomas įvairiose aukštosiuose mokyklose. Uh, E, svarbu užtikrinti, kad nenukristų kokybė. Viskas priklauso nuo to, kaip rengiamos mokymo programos. Tiesiog neklausima, kas buvo mokom, ko buvo mokomasi prieš tai ir buvo bandoma e, suteikti žmogui e, magistro diplomą arba bakalauro. Ačiū. Nebesuteiksiu daugiau laiko kalbėjimui, sako pirmininkė, nes Štai jau atvyko mūsų svečias, ponas Hansas Gertas Poteringas ir ponia Vangaut. Kalbėsime apie Europos istorijos namus. Džiugu matyti čia svečius. Dar leisime pasisakyti Europos komisijos atstovams. Džiugu juos matyti čia. Ehm, e o paskui dar apibendrins pranešėjas laikykime jums skirto pasisakymų laiko. Prašom žodžius jums. Brief, uh, but... Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, nes uh, komisija džiaugiasi, kad yra parengtas pranešimas dėl ET 2020. Manome, kad jis yra geras ir gerai subalansuotas. Tiesiog norėčiau kreipti sudėmėsi kelias dalykus. Kai kalbame apie darbo grupių atstovus, čia noriu pasakyti, kad uh, tose darbo grupėse jau yra atstovaujama įvairiems suinteresuotiems subjektams, ne tik ministerijoms. Tenai taip pat atstovaujame ir e, Europos laisvosios e, e, prekybos erdvės šalims, kandida, šalims kandidatams, UNESCO ir UNESCO mokymo fondui. Taip pat e, mes pasirenka, e, e, turime procesą, kuris leidžia mums atrinkti įvairių socialinių partnerių ir nevyriausybinio organizacijų atstovus. Dėl koordinavimo. Čia galiu pasakyti, kad kad Kai mes bandėme įvertinti, kaip yra gyvenama ši platforma, mums pasirodė, kad nėra poreikio kurti dar vienos koordinavimo įstaigos. Komisijoje vyko daug diskusijų apie tai, kaip galima būtų. Uh, tobulinti bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje. Ir čia mes bendradarbiaujame su suinteresuotais subjektais, mes turime specialiai švietimo ir mokymui skirtą forumą, mes taip pat rengiame diskusijas su socialiniais partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, man atrodo, kad mes jau turime gerą e, platformą. Toliau, tėvų aktyvesnis e, įsitraukimas. Uh, Mes manome, kad reikia taikyti įtraukųjį požiūrį. Be abejo, mokyklos turi bendradarbiauti su vietos bendruomenė. Ir tai reiškia, kad ne vien su tėvais turi bendradarbiauti, bet ir su vietos verslo atstovais, su vietos valdžios atstovais. Ir mes turime priemonę E, kuri vadinasi Europos įrankių dėžutė mokykloms, kuri kaip tik ir, ir skatina aktyvesnį bendradarbiavimą su tėvais. Toliau Erasmus e, programa. Erasmus programos buvo skirtos tam, kad galima būtų padidinti žmonių, studentų judėjimą ir padėti jiems e, plėsti savo žinias, gilinti kalbinės žinias. Ir noriu pasakyti, kad lyginamųjų rodiklių uh, taikymas e, jau yra realybė, e, jau tai yra taikoma e, kvalifikacijų sistemoje. Ir dar vienas patikslinimas, kai kalbame apie vertinimą, mes turime ET 2020 sistemai skirtus rodiklius, pavyzdžiui, tai yra mokėjimo skaityti rodiklis, e, tai yra tiek, po to dar vienas yra, kiek e, vaikų nebaigia mokyklų. Taigi tą jau turime. Toliau mokytojų rengimas. Mes e, taip pat čia turime priemonių, kurios padeda mums plėsti ir tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs labai konkrečiai pasakėte ir aš e, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Jau daug kas buvo pasakyta ir buvo pasakyta jau, kad e, universitetai turėtų geriau bendradarbiauti su įmonėmis, su verslo atstovais. Man atrodo, kad būtų labai svarbu gerai išplėtoti šią temą dokumente. Vaikai ir jų integracija. Aš manau, kad čia gal reikėtų taip pat paminėti ir vaikus su negale, nes čia dar galima būtų tikrai kai ką patobulinti. Nes valstybės narėse tokių vaikų integracijos į mokyklų bendruomenę lygis skiriasi. Ir aš manau, kad jūs parengėte tikrai labai gerą pranešimą. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pastabas, nekantrai lauksiu Jūsų pakeitimus ir tikiuosi, kad mūsų dėrybos dėl galimų kompromisų uh, bus malonios mums visiems. Dėkoju. importante ora passare a questo. Mm. O dabar pereisime prie kito klausimo ir pagal darbo tvarkę mes pasikeisime nuomonėmis su globėjų tarybos pirmininku, kurį noriu šiltai pasveikinti atvykus pas mus ir kalbėsime apie Europos istorijos namus. Jūs žinote, kad ponas Pateringas, gerai žinomas mūsų parlamente, jisai pradėjo šį projektą ir taip pat noriu uh, pakviesti poną Tają, kuri vadovauja projektui. Ir šiandien abu mūsų svečiai supažindės mus su tuo, kaip projektas įgyvendinimas. Uh, nes, e, kaip buvo tikimas, Europos istorijos namai pradės veikti 16 metais. Aišku, yra sudaryta grupė, į kurią eina akademinio pasaulio atstovai, istorikai, mokslininkai. Ir kolegos nematau aš dabar pono Saudargo, kuris tikiuosi taip pat pasisakys. Ir labai svarbu prisiminti, kad e, projekto prieš istorija gana sudėtinga. Ir pati idėja buvo suteikti žinių apie Europos istoriją ypač apie europinę integraciją nuo pat pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki nūdienos. Ir tai svarbu, kad žmonės <clears throat> geriau suvoktų tą istoriją per istoriografiją. Aišku, Tokios idėjos įgyvendinimas reikalauja, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujama su nacionalinėmis institucijomis, su valstybių narių muziejais ir tada bus įmanoma priepti visą istoriją. O planuojama, kad istorija, Europos istorijos namai pradės veikti šių metų lapkritį. Dar viena mintis dėl šio, šių namų svarbumo būtų ta, kad e, tokiu būdu geriau į europinį gyvenimą bus įtraukt, įtrauktas jaunimas. Na, kągi, šiandieną e, mūsų svečiai atvyko į komitetą, nes tikrai kultūros komitetą šitas e, svarbus projektas įtin domina aišku, mūsų komunikacijos tarnyba irgi dalyvauja projekte. Ir dabar leiskite man suteikti žodį uh, ponui Pöteringui ir po jo projekto įgyvendinimo vadoviai. Mes išgirsime, kaip gimė iniciatyva, kaip ji rutuliojosi. Ir aišku, būtų įdomu sužinoti, kokia kryptimi ketinate dirbti toliau ir su kokiamis problemomis susidurite. Dar būtų įdomu išgirsti, kokią programą jūs ketinate pasiūlyti šio projekto ribose, kokią projekto įgyvendinimo stadiją pasiekėte, nes aš suprantu, kad kultūros e, komiteto nariai galės oficialiai apsilankyti jūsų buveinėje. Ir mes, aišku, dar pasikeisime mintimis apie Europos istorijos namų projektą. Bet e, pirmiausia, prieš keičiantis nuomonėmis reikėtų gal suteikti galimybę ponui Pöteringui pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, brangioji Kosta. Ir jau beveik sakiau, brangiai kolegos. Bet turiu keistis. Turiu keisti kreipinį, garbus Europos parlamento nariai. Aš tikrai uh, jaučiu šiltus jausmus Europos parlamentui ir malonu sugrįžti į jį. Labai smagu matyti pažįstamus veidas, veidus. Uh, Kai kurie buvo kolegos dirba priežiūrų globėjų taryboje. O salėje matau ne tik naujų, bet ir senų pažįstamų veidų. Europos parlamente dirbau 35 metus, todėl įleisite asmeninį pastebėjimą pasakysiu. Per 35 metus darbo Europos parlamente aš niekada, tiesą pasakius, nedirbau kultūros komitete, todėl dabar jame ateinu darbo jau reikalais pirmą kartą. Taigi, šiandien kalbame apie Europos istorijos namus. Tie, kurie a, dirbate ne pirmą kadenciją, prisimenate, kokia vyko diskusija dėl finansinės perspektyvos iki 13 metų. Ir būtent tada buvo priimtas sprendimas skirti lėšų Erasmus programai. Ir sprendimą priėmė Europos vadovų taryba. Dar vienas dalykas, kad pastaruoju metu 3 milijardais eurų bus sumažintas finansavimas. Argi tai nėra baisu? Ir tada EPP EDG, kaip jinai vadinosi frakcija, po vasaros, po uh, e, kalėdų kreipėsi į Austrijos kanclerį. Ir aš buvau pakviestas atvykti į vieną. Man suteikė galimybę išdėstyti savo nuomonę ir aš pasakiau, kad jeigu jau sumažinsime finansavimą 3 milijardais, tai tam nepritarks mano vadovaujama frakcija, bet nepritars ir kitos frakcijos. Ir tada dabartinis Europos parlamento pirmininkas pasisakė, paskiau Grahamas Watsonas, pasisakė liberalų vardu žaliųjų vardų pasisakė kitas kolega, Ir mes visi sakėme vieną ir tą patį. Ir labai aiškiai sakėme, kad negalima mažinti Erasmus programai skiriamų lėšų 3 milijardais. Ne tie 3 milijardai nėra paprastas skaičius. Tai yra mokiniai, tai yra studentai. Ir tokio mažinimo buvo atsisakyta. Buvo pagalvota, kad gal vėlesnėme etape bus manoma tai padaryti. Todėl aš tikrai tikiu, kad žmonas pirmiausia turi kalbėtis, turi susitikti, tada tik tai tikėtina geriau supras vieni kitus ir galės bendrai kurti savo ateitį. Būtent tokia mintis ir tapo Europos istorijos namų pamatų. Jūs ne tik atstovaujate savo rinkėjams, jūs turite siūlyti naujų pasiūlymų. Ir aš iš savo pusės siūliau būtent tokius namus sukurti. Tokią idėją išdėščiau savo programi, programinėje savo kalboje 2007 metais, nes sakiau, kad mūsų kultūra tai yra labai įvairių kultūrų samplaika. Ir po antrojo pasaulinio karo žmonės turėjo ištaisyti tragiškos istorijos pasiekmes, nes antro pasaulinio karo metais žuvo 55 milijonai žmonių. Taigi, <clears throat> jeigu po dviejų pasaulinių karų atsiradus ir įsitvirtinus komunizmui, atsiradus diktatūrai, paskiau visą tai žlugo, paskiau Europa vis labiau ir labai vienijosi, tai leido keistis daugiau nuomonėmis, ne tik tai tarp mokslininkų, bet ir tarp paprastų žmonių, ypač tarp jaunimo. Ir man atrodo, kad tai, ką aš kalbėjau, iki šiol yra aktualu. Kodėl aš visą tai bandau sėti su diskusijomis biudžeto komitete? Aš vadovavau frakcijai 15 metų. Ir dažnai su manimi konsultuodavosi kolegos. Dabargi padėtis pasikeitė, nes kuriant Europos istorijos namus jau aš ateinu konsultuotis su jumis. Man Europos istorijos namų idėja yra labai svarbi. Turiu pasakyti, kad savo politinėme gyvenime per mano politinį gyvenimą tai yra pirmas projektas, kurį sunku įgyvendinti. Tiksliau, jo idėją reikėjo taip rimtai pagristi, nes daug kas nesuprato, kodėl tai reikalinga. Nežinote, kaip sakoma, devynios auklės vaikas be nosies, tai čia irgi tas grėsė Gerai, kad komisija, pirmininkaujama pono Baroso, mane palaikė. Ir parašė mano pirmtakui laišką, kuriame nurodė, kad komisija padengs šio projekto einamasias išlaidas. Ir parlamentui neteks patirti papildomų išlaidų. Taigi, kaip teisingai pastebėjo Silvija Kosta, praėjo devyneri metai ir Europos istorijos namai turėtų atverti savo duris lapkričio mėnesį. Mes e, visgi, aišku, kaip projekto vykdytojai esame tam tik saistomi tam tikrų prievolių. Taip yra valdymo organai ir kitkas, bet svarbiausia tai yra tai, kas bus tuose Europos istorijos namuose. Bus daug žinių, istorinių žinių pateikiama apie romėnus, graikus iki pat mūsų dienų. Tai reiškia, kad norint visas tas žinias tinkamai pateikti, reikia bendrauti visų įvairiais asmenimis visoje Europoje. Profesorius Poradžiai, profesorius Futė vadovavo šiam darbui ir šiandieną Europos istorijos namų komiteto vadovas yra. Mes daug galvojame, kokios turi būti ekspozicijos, kaip jas reikia sutvarkyti, kad e, būtų gerai pristatoma Europos istorija. Dabar profesorius Bordžiai E, vadovauja komitetui, bet to mes bendradarbiaujame su Junktinės karalystės garsiais istorikais. Globėjų taryba, kuri iš esmės yra ir priežiūros taryba, yra gana skaitlinga ir a, e, ji atstovauja labai įvairių įsitikinimų a, e, pakraipoms. Nėra taip, kad globėjų taryba gina tik vieną ar kitą nuomonę. Ponas Martinės yra mano a, pavaduotojas, jisai labai ilgai dirbo Europos parlamente, vadovavo EPP, Tyro Ročias taip pat, Silvija. Silvija Kosta, Jean Artry, biudžeto komiteto, Algirdas Saudargas irgi buvo paminėtas, profesorius Boročiai. Vačiu, daugelis dabartinių a, parlamente dirbančių vadovų įeina į komitetą. Aš tik miniu keletą iš jų įeina ne tik tai dabartiniai, bet taip pat ir anksčiau Europos parlamente dirbę asmenis. Be to, mes um, dirbame kartu su Briuselio regiono vadovybė ir su Briuselio miesto vadovybė. Jiems taip pat atstovaujama globėjų taryboje. O asmenys, kurie eina į tarybą, yra labai įvairių politinių pažiūrų. Taigi, 2007 metų vasarį buvo pristatyta puitai Europos istorijos namų idėja. Ir tada prasidėjo tinkamo namams pastato paieška ir mūsų dėmesį atkreipė įstudo pastatas, kurį buvo galima išsinuomoti 99 metams tiesą pasakius, um, tai nėra vien paprasta pastato nuoma. Ir tikiu, kad pasibaigus nuomos numatytam laikotarpiu 90 metų uh, jis bus pratestas toliau. Mes um, turiu pasakyti, įtraukėme į valdybą labai daug šiai idėjai atsidavusių žmonių. Dar vienas dalykas, kad reikėjo, truko metus, kol mes išsiaiškinome, kaip sutvarkyti architektūrinių požiūrių pastatą. Buvo paskelbtas konkursas ir aišku per metus išriškėjo nugalėtojas, kuris atliko Petit Calais dizainą. Ne, pasakosiu labai daug detalių, bet pastebė, noriu vieną dalyką e, pasakyti. Ekspozicija bus nuolatinė ir pakankamai didelė. Ekspozicija įvairi daug dėmesio bus skirta 20-ajam amžiui ir europiniai integracijai. Lankytojai galės pažindinti su istorija jiems priimtina sparta ir tvarka. Jeigu, pavyzdžiui, švietimas juos labiau domins, tai jie galės apsiriboti tik tokia tema. Bet, kaip aš jau minėjau, e, pateikta bus labai įvairios informacijos apie europinę istoriją. Viskas priklausys nebejotinai nuo atskiros temos, bet ekspozicija e, atskiros jos dalis užtikrina minties tasą. Kalbėtojas Peteringas kažkodėl dabar dėkuoju vertėjams. Bet turiu pasakyti, sako kalbėtojas, kad e, aš gal pradėjau kiek skubėti ir kiek pradėjau mėtytis, nes tiesiog e, esu didžiulis šio projekto entuziastas. Šis projektas <clears throat> neatsiejama Europos parlamento darbo su visuomenė dalis visos lankytojų grupės kurios nori susipažinti su Europos parlamentu, pirmiausiai jas domina um, parlamento pastatas ir darbas ir parlamentariumas. Bet Europos istorijos namuose pristatomas daug platesnis žinių spektras. Dabar išlaidos Yra kolegų, kurie gerai susipažinę su išlaidų detalėmis. Aš iš savo pusės e, ir Taja Vokvangal gal geriau papasakos. Aš iš savo pusės norėčiau pasakyti, kad paties pastato atnaujinimo darbai karnavo 31 milijoną, o ekspozicijos įrengimas 21,4 milijono, o kolekcija kainavo 3,75 milijonus. Taja Vov Kvangal tikriausiai daugiau papasakos apie tai, bet visas projektas, kai, viso projekto išlaidos sudaro per 56 milijonus ir einamosios išlaidos 11,5 milijono. Taigi, jeigu jūs palyginsite 56 milijonus ir kitiems kažkokiem renginiam ar idėjom įgyvendinti skirtas sumas, tai pamatysite ženklių skirtumų. Tačiau muziejai visada yra labai brangus dalykas. Juos išlaikyti yra sudėtinga. Akropolio muziejaus direktorius buvo konkursinėje komisijoje. Ir um, mes nebejotinai stengiamės, kad um, bendrosios išlaidos neviršytų 57 milijonų. Taigi, na, Europos istorijos namai turės nuolatinę kolekciją, o dėl koncepcinių dalykų, e, ką mes galvojame daryti, tai apie nuolatinę kolekciją pakalbės mano kolegė Taja, bet mes jau pradėjome rinkti nuolatinės ekspozicijos eksponatus. Ir turiu pasakyti, kad labai sparčiai žengėme į priekį. Be kita ko, ekspozicija bus skirta dėmesio ir migracijos klausimams. Jau minėjau, kad istorijos namai atsidarys lapkričio mėnesį. Ir jeigu leisite, mėly kolegos, aš dar keletą dalykų noriu pasakyti. kodėl apskritai gimė šis projektas. Manau, kad jums bus įdomu išgirsti. Manau, kad atsižvelgiant į dabartinę padėtį, aišku, nenoriu kniupti čia į politiką, nes tik apsiribosiu mintimi, kad ES dar niekada nebuvo atsidariusi tokioje sunkioje padėtyje kaip dabar. Bet mes visada veikime bendrų principų ir bendrų vertybių pagrindų ir šiandien reikėtų semtis ryšto ir įkvėpimo ten pat. Vienas iš svarbiausių Europos istorijos dalykų ir mūsų namų tikslų užtikrinti, kad visų kartų europiečiai gerai būtų susipažinę su savo praeitimi, su europinė praeitimi ir dabartimi. Ir nors Europos Sąjunga susiduria su didžiulėmis problemomis, yra begalinis turtas, kurį reikia puoselėti ir saugoti, užtikrinant didesnį solidarumą. Pirmiausia, turime remtis kertiniais dalykais. Jeigu Europa subirės, tai niekam neduos gero. Žinot, Jeigu yra šimtametis medis galiūnas ir dėl CO2 išmetimų tie medžiai žus ir nebeliks žaliojo pasaulio aplink mus, mes užtrokšime. Aišku, istorijos, Europos istorijos namai nepateiks receptų, kaip spręsti problemas, bet pateiks žinių apie Europos istoriją, o istorijos ignoruoti negalima. Nes kuo geriau mes būsime informuoti, kuo daugiau žinosime, tuo geresni bus mūsų namai ateityje, mūsų bendri namai, o ateitis irgi visų bendra. Ir aš manau, kad mes neturime pamiršti, kas mes esame, iš kur atėjome ir kokiomis vertybėmis gyvename. Dėkuoju. Ačiū už tuos jūsų pastaruosius gražius žodžius. Ir manau, kad tam gali pritarti visi kolegos. Mes Europos istorijos namus atidarom tokiais sudėtingais metais, Europai sudėtingais metais. E, nes kila klausimų, kokį vaidmenį vaidina Europa ir, ir visai lė kitų klausimų. Mes be abejo Turime likti atidus, turime žvelgti į naujasias kartas ir joms aiškinti istoriją, paaiškinti priežastis, kodėl Europa atsirado. Ir aš manau, kad jūsų darbas būtent tam ir pasitarnaus. Būtina vėl tai Europai, jos sąrangai suteikti prasme, e, tokią, kurios ieško Europos žmonės. Tai yra esminė, už, esminė užduotis. O dabar norėčiau perduoti žodį poniai Tajai Vaukvangal. Ji dirba labai glaudžiai, kuris dirba labai glaudžiai su visa muziejaus komanda. Ir dabar, aišku, būtų įdomu išgirsti tą tokį išsamesnį požiūrį apie bendrą padėtį. Įsivaizduoju, kad kolegos paskui galės užduoti klausimų. Žodis jums. Yes. Thank you very much, uh, Madam Chairwoman. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjų kultūros komiteto nariai. Kaip jau ir pasakė daktaras Piotringas, projektas sukurti Europos istorijos namus uh, yra skirtas tam, kad galima būtų sukurti šiuolaikišką dokumentų ir informacijos centrą. Ir šis projektas yra pasistumėjęs į priekį, jis yra šiuo metu gyvendinama, mūsų komanda pradėjo dirbti 2011 metais. Ir mes rėmėmės e, šio projekto koncepcija, kurioje ir Dar 2008 metais buvo apibrieštos bendro šio projekto gyvendinimo gairės. Kodėl mums reikia Europos istorijos e, namų? Todėl, kad, kad šis projektas turėtų suburti akademinę bendruomenę, kuri užsijima e, istoriografijos e, tyrimais ir paversti tų tyrimų rezultatus tą patirtimi, kurią galės, su kuria galės susipažinti lankytojai, kurie neturi gilesnių žinių apie istoriją. Mes tikimės, kad muziejus atvers savo duris 2016 m. lapkričio mėnesį ir ekspozicijoje bus apžvelgta, apžvelgtos isto, įvairios XIX amžiaus uh, uh, Įvairius XIX amžiaus e, istoriniai reiškiniai ir Prancūzijos revoliucija, pramoninė revoliucija, nacionalizmo da, e, ištakos. Po to mes kalbėsime apie Europos integracijos projektą, e, kuris ir suformavo tą Europą, kurioje šiandien gyvename. Europos istorijos namų ekspozicijoje visas dėmesys bus skirtas istorijos reiškiniams, o ne valstybių istorijai. Aš manau, kad tai svarbu yra pabrėžti. Mes tikimės, kad tarp mūsų lankytojų bus visų valstybinarių atstovų ir kad kiekvienas galės susipažinti su e, ekspozicijas ir žvaldamas į savo patirtį ir savo žinias. Ir taip pat tikimės, kad istorijos, Europos istorijos namuose galima bus rengti įvairias diskusijas tiek apie Europos praeitį, tiek apie jos dabartį ir ateitį. Uh, Dar vienas šio muziejaus ypatumas yra tai, e, kad susipažinti su ekspozicija galima bus 24 ES kalbomis. Tie iš jūsų, kurie da, dažnai da, einate per Leopoldo parką, žinote, kas yra Eastmano pastatas. Jis jau beveik yra parinktas e, ekspozicijai. ir vis dar nebaigtas, nebaigti stiklinio fasado įrengimo darbai, bet mes jau pradedame įrenginėti ekspoziciją. Jau tvirtinami yra pirmieji ekspozicijos elementai. Ir jūs matote, kaip muziejus atrodys viduje šioje skaidrėje. Uh, ir e, visose salėse bus e, citatų, kurios suformuos bendrą citatų e, viesulą. Ir mes tikimės, kad tas viesulas, kuris apjungs įvairius žodžius ir visų Europos kalbų abecėlių raides, galės tapti mūsų muziejaus centru, savotišką širdimi. Ir mums yra žinoma, kad abecėlė buvo, atga, abecėlė buvo atgabenta kartu su pagrobta Europa į, į seną Graikiją. Muziejus turėtų sudominti milijonus europiečių, kurie domisi tiek Europos istorija, tiek Europos integracijos procesu. Nulatinėje ekspozicijoje mes stengsimės uh, suteikti galimybės žmonėms, lankytojams įvairiai interpretuoti, vertinti istorijos įvykius, pagilinti žinias apie bendrą pa, istorinę patirtį ir taip paskatinsime diskusijas apie Europos ateitį. Mes taip pat norėtume sukelti žmonių smalsumą, paskatinti juos labiau domėtis Europos istorija. Ir mes tikimės, kad e, lankytojai apsilankę muziejuje ne e, vien suras atsakymus į juos dominučius klausimus, bet ir susimastys apie e, istorijos įvykius ir ateitį. Europos istorijos namai turėtų tapti savotišką Europos atminties saugikla, ten, kur bus saugoma bendra, bendros žinios apie mūsų istorijos ir istorijos šaknis, kur istorija bus pateikta taip, kad ją galima būtų kritiškai vertinti. Taigi muziejus turėtų atverti savo duris šiemet ir e, laikantis koncepcinio dokumento Akademinės komitetas stengiasi užtikrinti, kad muziejus rengimas atitiktų dabartinės muzeologijos tendencijas. 1600 eksponatų bus ekspozicijoje, tarp jų bus nemažai ir interaktyvios medžiagos, 14 filmų pavyzdžiui, papildys mūsų nulatinę ekspoziciją. Nuolatinė ekspozicijoje bus daugiausia kalbama apie politinę, socialinę, ekonominę ir kultūros istoriją. Bus skirta lankytojams nuo 12 metų. Ir mes sukūrėme specialų maršrutą skirtą šeimoms ir vaikams nuo penkių ir šešių metų. Mūsų akademinis komitetas skiria tam nemažai dėmesio. Mes norime, kad lankytojai galėtų suprasti pagrindinė, pagrindinės žinias, pagrindinę informaciją, net neskaitydami uh, informacijos. Uh, O tie lankytojai, kurie norėtų įsigilinti e, į kokią nors sritį, be abejo turės galimybę tai padaryti. Reikėtų taip pat pažymėti, kad kaip ir parlamentariumas, e, šis muziejus e, bus nemokamas. Mūsų ekspozicija skirtos patalpos nėra didelės ir todėl atrinkti medžiagą nebuvo lengva. Mes rėmėmės trim kriterijais, kurie yra nurodyti šioje skaidrėje. Mes ieškojome tokių reiškinių, kurie e, atitiktų tris pagrindinius klausimus. Kokie e, istoriniai įvykiai yra svarbus visam žemynui? Kokios istorinės patirtis, jų interpretavimai gali suvienyti įvairias Europos tautas, atsižvelginti jų patirtį? Taigi mes laikėmės tokio e, europinio požiūrio, bendra europinio požiūrio. Tai nereiškia, kad da, da, nebus kalbama apie atskiras a, Europos vietas. Mes a, ekspozicijoje ekspoziciją esame išdėstysime taip, kad kiekvienas galėtų pasijusti, kad jis yra tos ekspozicijos, tos bendros istorijos dalyvis. Aš parodysiu Jums tik kelias ekspozicijos projekto nuotraukas. Ekspozicijos dalis yra sukurtos taip, kad jos nebūtų vienodos, tam, kad lankytojai nepavarktų ir kad jiems nepabostų vaikščioti po muziejų. Well, it was mentioned. Jau sakiau, kad kaip ir bet koks kitas muziejus, Europos istorijos namai norėtų turėti savo nulatinę uh, kolekciją. Ir čia jūs matote tik kelis uh, eksponat, eksponatus. Ir pirmąjį e, objektą įsigijome 2012 metais. Tuomet mūsų muziejus atstovai nuvyko į Oslo, kuriame ES atstovai, e, atstovas buvo įteikta e, Nobelio taikos premija. Tuomet mes surinkome 114 objektų, kurie buvo susijęs su Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonija. Tai yra įvairiai sertifikatai, dokumentai Ir mes taip pat e, surinkome ir e, eksponatus, kurie buvo susiję su protestais, kurie tuo pat metu vyko Oslo mieste prieš e, ekonominį taupimą. Nes mes norime atspindėti skirtingas nuomonės apie įvykius ir visus tuos eksponatus rodysime nulatinėje kolekcijoje. jau minėjau, kad mes e, ekspo, e, ekspozicijoje turėsime 1600 e, eksponatų ir kol kas visų jų neturime. 2013 metais mano kolegos apsilankė 300 muziejuose. Ir tenai jie da, pamatė uh, labai daug įdomių e, eksponatų, kurių paprastai muziejai negali rodyti savo ekspozicijoje, nes nu, įprasta yra, kad tik tai kad tik tai 10-15 procentų bendros kolekcijos yra rodoma. Ir mes bendradarbiavame su muziejais ir ieškome tų eksponatų, kuriuos e, mes galėtume pasiskolinti iš jų kolekcijų ir panaudoti savo uh, savo kolekcijoje. Europoje yra 45 tūkstančiai muziejų. Mes bendradarbiavome su jais, bet ir su kitais muziejais e, kurie veikia ne ES šalise, kaip jūs ir matote šioje skaidrėje. Šiuo metu vyksta lab, tikrai labai įdomus procesas, unikalus muziejų istorijoje, nes mes turime parengti eksponatų skol, pasiskolinimo sutartis. Būtų neįmanoma sukurti šį muziejų, jei mums nepadėtų Europos parlamento įvairių, įvairių direktoratų vadovai. INLO generalinis direktoratas, saugumo generalinis direktoratas padeda mums e, rūpinti saugumu e, informacinių technologijų, vertimo ir konferencijų organizavimo generaliniai direktoratai labai mums padeda. Ir be abejo, da, komunikacijų generalinis direktoratas. Ir aš norėčiau da, atskirai paminėti uh, mūsų bendradarbiavimą su kolegomis vertimo raštų generalinėme direktorate, nes su jais bendradarbiaujame jau daugiau nei dviejus metus. Visi tekstai bus išversti į 24 kalbas ir tai nėra lengvas procesas, nes kiekvienas tekstas patikrinamas bent jau 12 kartų tam, kad galima būtų užtikrinti e, aukščiausią vertimo kokybę. Ir nepaisant to, kad tekstinė medžiaga sudarys tik 15 tai procentų bendros ekspozicijos, vis dėlto tos medžiagos yra labai daug. Ir aš noriu Jums pasakyti, kad mes jau išvertėme 2500 taip vadinamųjų eksponatų pavadinimų. Ir tai yra labai tie pavadinimai yra labai svarbus, nes padeda lankytojams išsiaiškinti, kokią eksponatą jie, kokią eksponatą jie mato. Tai taip mes dirbame, siekdami užtikrinti, kad muziejus galėtų atsidaryti šių metų lapkričio mėnesį. Ir istorijos, Europos istorijos namai bus ne vien muziejus. Ketinama užsimti ir kitokią veiklą. Mes turėsime ir e, kavinę, ir parduotuvę, ir turėsime ir e, ką pasiūlyti savo e, piliečiams internetu, internetinėje svetainėje. Ir mes taip pat e, rengiame mokamąją medžiagą mokiniams ir mokytojams Europoje. Mes norėtume, kad muziejus būtų gyvybinga diskusijoms e, atvira vieta. Ir todėl mes ketiname rengti daugybę įvairiausių renginių. Mes taip pat labai norėtume turėti labai gerai veikiančią internetinę svetainę ir taip pat rengsime, kaip minėjau, ir e, įvairias knygas, įvairius leidinius. Savo darbe mes bendradarbiavame su įvairiomis organizacijomis Europoje. Jei galėčiau, norėčiau palyginti mūsų darbą su maratono, maratonu, galiu pasakyti, kad mes jau pasiekėme 36 kilometrą. Dar liko e, nemaž, nemaža atkarpa, bet mes tikiuosime, kad mes galėsime ją įveikti, parodytume gerą rezultatą. Ir tikiuosi, kad lapkričio mėnesį mes galėsime atidaryti muziejų, kuris suteiks daug peno pamastymams, diskusijoms e, ir uh, samprotavimams. Dėkoju. Mes jums labai dėkingi už tą didžiulį darbą, kurį atlikote. Šaunu, kad pabandėte suderinti nuolatines parodas su kitais dalykais, tokiais simboliniais labiau eksponatais, kur galima, pavyzdžiui, kartu palyginti įvairiausius istoriografijų šaltinius ir panašiai. Tai yra mūsų istorija, jinai vystosi toliau, tad turime likti atviri. Šalia parodų, šalia tų visų indėlių be abejo būtina pasinaudoti ir internetu. Aš manau, kad toje salėje, kuris skirta rodyti įvairiems filmams, galima bus renkti ir diskusijas. Ir tos diskusijos yra ypatingai svarbus dalykas. Ten galėtų rinktis diskusijoms tiek visuomenės atstovai, tiek ekspertai ir panašiai. O dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie to prašė. Pone Leus E, yra atvykusi į mūsų posėdį, taip pat komunikavimo direktorato atstovai. Aš manau, kad tai, kad parlamentas atlieka tokį reikšmingą darbą, kuriant Europos istorijos namus, yra labai reikšmingas žingsnis. Štai girdite sąrašą kolegų, kurie pasisakys. Ar nežinau, ar norite kas nors dar pasisakyti. Ponui Elior, aš suteiksiu žodį pirmiausia. Ačiū. Ačiū ir norėčiau ponui Potering užduoti klausimą. Ar galėtumėt pasakyti, kad Europos istorijos namai padės dabar spręsti Junktinės karalystės klausimą, kuri jau, regisi, yra viena koja už ES ribų? Aš tiesą sakant, Nemanau, kad tai yra vienintelis dalykas, kuriuo šiandien turėtume domėtis. Pane Trupel netrukus prisijungs. Kolega Zer, prašau. Dėkoju už man suteiktą žodį. Ačiū. Pirmininkė, potirinko jūsų pasisakymo. Ačiū ir poniai Vauk Vangal, kuri puikiai supranta e, šių visų dalykų svarbą. Pone Potiringai, jūs esate didis europietis, prisiekęs europietis. Galėčiau netgi pasakyti, kad mums trūksta jūsų Europos parlamente šiais pastaraisiais metais, nes tai yra tie metai, kai krizių daugybė. Yra daug bandymų destabilizuoti e, Europos parlamentą ir Europą apskritai. Manau, kad niekas iš mūsų negalėtų manyti, jog bendra Europos istorija yra kažkoks neegzistuojantis dalykas. Manau, kad tai yra Europos sui generis. Europos istorijos namai sustiprins europinę dimenciją. Ir ne tik tarp politikų, bet taip pat tai bus svarbu ir piliečiams. Esu tikras, kad jeigu mes e, jaučiame kažkokį šiltus jausmus Europoje, tai jos institucijos irgi dirbs sklandžiau. E, institucijos dirba ir prie kultūros klausimų. Tad labai svarbu tą europinę kultūrą taip pat perteikti ir piliečiams. Tai yra geriausia garantija to, kad europinė kultūra ateitie bus išlaikyta. Ačiū, kad ėmėtės vadovauti šiam projektui. Didžiuojusi tuo, kad tie, kas lankysis Europos parlamente, dabar turės galimybę aplankyti nemokamai ir Europos istorijos namus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Ačiū. Zilija, dėkoju už jūsų pasisakymus. Kai pradėjome diskutuoti apie Europos istorijos namų pačią idėją, buvo išreikšta tokia mintis, jog labai svarbu paminėti, kad Europos istorija mm, gali būti ir nevienodai interpretuojama, kad ją būtina parodyti. Tad mm, mums tik tai rūpėjo, kaip pateikti tas įvairias interpretacijas, tas įvairias galimybės ir panašiai lankytojams. Nes e, iš tikrųjų užduotis čia yra kaip tikras iššūkis, kaip tas visas galimybės pristatyti ir kaip suteikti progą e, visiems norintiems diskutuoti apie tas įvairias interpretacijas ir ką jos galėtų reikšti. Tai galbūt padėtų geriau suprasti kylančius konfliktus arba šiaip problemas. Norėčiau apie tai išgirsti jūsų nuomonę. Ir be to, prieš keletą metų mes diskutavome dėl štai kokios idėjos. Jeigu Briuselė atsirastų Europos istorijos namai, tai tuomet būtų puiku e, su muziejais valstybėse narėse numatyti tam tikras sąsijas. Pavyzdžiui, su muziejum Budapešte ar, ar kitose šalyse ir miestuose. Ar jūs turite dabar galimybę susisiekti su muziejais valstybėse narėse? kaip jūs tai pristatote lankytojams. Ačiū. Dėkoju. Kolega Marakal, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, ką aš norėjau pasakyti, jau suformulavo ponė Triupel. Tos sąsajos tarp Europos istorijos namų ir ES valstybių, tarp piliečių, su kitais, sąsajos su, su kitais muziejais. Iš tikrųjų, čia yra labai įdomus klausimas. Ir tai sudaro nuolatinį tokį atsinaujinimo šaltinį. Tai yra galimybė pasakyti daugiau, negu reiškia pati paroda. Tos laikinos parodos jeigu teisingai supratau, galėtų būti keliaujančios, jos galėtų būti siunčiamos į kitus muziejus, kuriuos e, minėjo ponė Trupel. Lygiai taip pat kaip ir kitų muziejų ekspozicijos galėtų būti pristatomos Europos istorijos namuose. Nežinau, ar e, Europos istorijos namus turėtume vadinti muziejumi, nes paskirtis yra kita. Galbūt Europos nam, istorijos namai ir yra geriausias pavadinimas. Nes čia mes kalbame ne tik apie parodas, Čia jau bus pateikiamos įvairiausios tiesos, įvairiausios interpretacijos susijusios su Europą, nes Europą apibriežti buvo bandyta ne kartą, bet jį vystosi ir toliau. Čia mes nekalbam apie kažkokį daiktą ar konkrečią temą, mes kalbame apie reiškinį, kuris vystosi toliau ir kuris yra aiškinamas įvairiau, įvai, įvairiai. Nuolatinės parodos tai reiškia, kad Europos istorijos namai yra tasa to, kas yra, pavyzdžiui, mūsų parlamentas. Tai galėtų būti Europos piliečių parlamentas. Jie turėtų turėti galimybę ten vykti, kalbėti, klausyti, diskutuoti, kad galėtų atlikti tokius tyrimus, kurie jiems rūpi. Aš manau, kad Europos istorijos namai turėtų būti geriausias vaistas. Ir gal šiek tiek uh, pernelyg pabrėžiamas, pasakysiu, bet tai turėtų būti vaistas nuo euroskepticizmo, nuo breksito. Tai turėtų būti vieta, kur galima pradėti diskusiją, kur galima tiesyti įvairiausias nuomonės, net prieštaraujančias vienas kitoms, kad matytume, kad vyksta demokratinis atviras procesas, integruojantis visus procesas. E, kad visiems būtų aišku, ką Europa reiškia mums, ką reiškia iki šiol ir ką, reiškia, ką reikš ateityje. Kolega Kaslovietski. Dėkoju. Norėčiau išreikšti trejatą abejonių pirmiausia. Ir jos yra susijusios su trim klausimais. Pirmiausia, norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Kai dėl Europos norėčiau sužinoti, kokia yra Europos istorijos namų koncepcija. Rusijoje ir Turkijoje yra panašių muziejų. Ar jūs remiatės labiau geografinę koncepciją? Ar tai yra tas muziejus, kur bus e, nuorodos daromos į kitas šalis, pavyzdžiui, Rusiją ar panašiai? Ar bus kalbama apie tokį reiškinį kaip komunizmas? Uh, Ar mes e, Rusijos čia neminėsime, neliesime sąsai su jam. Tad man rūpi tos tai, kuo bus remiamasi. Mes kalbam apie Europos istoriją. Tačiau ką mes vadiname Europą šiuo atveju? Štai kas yra svarbu. Europa juk egzistavo iki atsirandant Europos Sąjungai. Ji bus ir toliau, kai galbūt ES nebebus, jie egzistuos e, e, geografiškai, nebūtinai politiškai ar istoriškai. Antras klausimas. Norėčiau sužinoti, ar, vy, ar, ar iš šitas parodas, į jų naratyvą įtraukiamos teologinės kokios nors koncepcijos. Nes praėjo nemažai laiko nuo to, kai mes esame išsakę tam tikras idėjas. Ir čia aš mąstu apie 20-ojo amžiaus istoriją. Kaip įgyvendinsim tą požiūrį, kuriant Europos Sąjungą, tuo tarpu, kai nežinom, kas įvyks Europos Sąjungoje iki tol. Tad svarbus yra e, tas visas istorijos atskleidimas, kurio trūko iki šiol. Na, čia kartu reikėtų elgtis atsargiai. Brexitas gal ir įvyks, gal Junktinė karalystė ir paliks Europos Sąjungą. Tačiau ar nieko ir nebus sakoma apie Junktinę karalystę? Juk nieks nežino, aišku, kas tų krizių metu gali įvykti. Trečia, jūs kalbėjote apie europinę perspektyvą, apie Europos istoriją. Europos istorija yra tam tikras nacionalinių istorijų naratyvas, viso to samplaika. E, ten būta baisių laikotarpių, siaubingų laikotarpių, pavyzdžiui, Lenkijoje, jo santykiai su e, Rusija, vokiečių okupacija, tai taip pat juodas istorijos tarpsnis, bet tai taip pat yra Europos istorijos dalis, tad svarbu atsižvelgti visas Europos istorijos interpretacijas. Italai juk kitaip vertina istorinius tam tikrus įvykius negu Britai, pavyzdžiui. Tad e, neutrali perspektyva, kuri e, galbūt e, bus savotiškai virš nacionalinių interpretacijų, ar nenutiks taip, kad pateiks tam tikrą iliuziją, ar neatsitiks taip, kad muziejus laikysis tokio požiūrio, kurį galėtume pavadinti tam tikrą taktiką, Europos asimiliavimo taktiką. Ir čia turiu meni tam tikrus mokslinius, meninius pamastymus ir panašiai. Pirmininkė, ačiū. Akivaizdu, vyksta diskusija su kolegomis, su ekspertais. Ir aišku, kad kiekvienas turi savo viziją. Ponas Turjevski, prašau. Dėkoju. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Džiaugiuosi tą iniciatyvą, ji puiki. Tuo pat metu e, gaila savotiškai tų, kurie tą projektą įgyvendina, nes darbas tikrai titaniškas, kaip minėjo kolegos. Šiandien Europa yra labai stipriai supurtyta, išjudinta, o jūs bandote ją vėl sulibdyti draugen. Man yra svarbus kai kurie dalykai, pirmiausia, kultūros vaidmuo istorijoje. Ar Napoleonas būtų svarbesnis negu Šekspyras ar Gutenbergas, pavyzdžiui, štai koks kyla klausimas. Kokios būtų tos asmenybės, kurios turėtų iliustruoti Europos istoriją, kokie yra įvykiai, kurie turėtų iliustruoti Europos istoriją, kad būtų galima jaunoms kartoms aiškiai ją parodyti. Ar kultūra nėra tas, kas apibrėžia mūsų bendrą kultūrą - Mozartas, Bachas, Šopenas, Šekspyras, štai. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Napoleonas, kurį minėjau, labai skirtingai vertinamas Vokietijoje ir Austrijoje, pavyzdžiui, ir Prancūzijoje arba Junktinėje karalystėje. Tad labai svarbu išsiaiškinti, kokie įvykiai buvo svarbiausi Europai. Lenkijoje turime žydų muziejų, turime muziejų skirtą solidarnoščių judėjimui. Kai teko pasirūpinti jų finansavimu, neišvengiamai iškilo klausimas, kiek žmonių per dieną gali tokius muziejus aplankyti, arba tiksliau, kiek žmonių aplankys vieną ar kitą parodą. E, tad mūsų Europos istorijos namų muziejaus atveju iškyla panašus klausimas. Ar europiečiai atvykę į Briuselį būtinai eis aplankyti tų nuolatinių parodų? Antras klausimas, kiek reikėtų reiktų laiko nuolatiniai parodai apžiūrėti. Aš manau, kad tai be abejo priklauso nuo to, kaip greitai mes esame vienas ar kitas įpratę parodas apeiti. Bet, man atrodo, skaičiavimai yra atlikti, ar ne? Ačiū, sako pirmininkė, dėkoju. Uždarbiavimo diskusijoje, ponė Poteringai, jūs matote, kaip mums rūpi Europos istorijos namai, jų ateitis iškyla du klausimai. Vienas jau buvo paminėtas, jį paminėjo ponas Krasnodepski. Tai yra vaidmuo, kurį vaidina istoriniai ir kultūriniai judėjimai. Esu įsitikinusi, kad religijų klausimas yra taip pat svarbus. Bent jau 20 amžiuje jisai buvo ypatingai svarbus. Vyko koncilės katalikų bažnyčios, judaizmo srity taip pat įvyko įvairiausių svarbių susitikimų, sprendimų, vyko tarp religiniai susitikimai. Tad man rūpi štai kas, ar tai yra įtraukta į jūsų programą, nes iš jūsų pristatymų to neišgirdau. Dabar kaip visą tai perteikti naujiems mūsų piliečiams, migrantams? Be abejo, yra Europos istorija, tačiau kita vertus reikia užtikrinti tam tikrą kultūrinį ir kalbinį tarpininkavimą. Mums tai yra labai svarbus dalykas. Tai ko gero pakeis e, tai, kaip mes save matome, pakeis mūsų pačių savęs matymą. Tie migrantai yra šios dienos migrantai, bet migracijos istorija Europoje siekia šimtmečius. 20 amžiui, pavyzdžiui, daug migracijos būta. Kodėl aš keliu tuos klausimus? jeigu pripažįstama, kad Europa buvo migracijos žemynas. Jeigu žinome, kad e, sunkumų būta ir anksčiau ir dabar, daug ką galima pakeisti, paaiškinant piliečiams kai kurios dalykus. Taigi geopolitiniai iššūkiai Europoje daug. Ir manau, kad prie šių klausimų sugrįžti yra verta. Tai yra iššūkis ir būtina padaryti viską, kad visi elementai, kurie parodo, iš ko susiformavo Europos šaknis, būtų tinkamai atspindėti. Be abejo, bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip galima suderinti tuos įvairius matymus, įvairias pozicijas ir įvairias skirtingas istoriografijas. Pone Jimenės, žodis jums, nes aš jūs pamiršau pirmą. Ačiū, pone Poteringai. Ačiū už šį projektą. Manau, kad tikslas yra ieškoti, kas mus vienyje, o ne kas mus e, padalyja. Mes Juk visi, visi turime Europos identitetą, kuriam visi galim pritarti. Be abejo, kai kurios bendruomenės e, ar, ar regionai labiau pasisako už tokias idėjas, kur skatinamos, skatinami tam tikri konfliktai, kon, kontroversija. E, Jie bando siekti separatizmo tikslų. Kai kurie piliečiai, kai kada nustatytus faktus mato ir vertina visiškai kitaip, negu, negu, negu yra. Tad manau, kad konfliktų tarp mūsų aštrinti nebereikėtų. Negalima susitarti kartais dėl dalykų, kai aiškiai žinome, apie ką kalbame. Svarbiausia yra vieniems kitus suprasti. Ar Noriu paklausti, ar dirbate integracijos vardan, ar galėtumėte toms bendruomenėms, kurios yra labiau separatistinės, perduoti šį signalą? Manau, kad istorija, integracijos istorija svarbu perduoti tiems regionams. Tas konsensusas, ta integracijos istorija, kurią skatina Europos istorijos namai, yra ypatingos svarbos dalykas. Ar tai bus įtraukta į Europos Sąjungos mm, vadovėlius mokyklose? Mes matome, kad trūksta tokio pobūdžio švietimo istorija, kurią dėsto vokiečiai ir prancūzai, dažnai labai skiriasi. O aš manau, kad būtų labai svarbu, kad galima būtų susitarti ir kad tas tarimas būtų pasiektas aukščiausių lygių, kad merijos ir, mokyklų, ir mokyklos galėtų tą istoriją žinoti. Man tikrai rūpi šios, šio projekto ateitis. Ačiū. Pone Patrikė, žodis Jums. Ačiū. Kolegos, tikiuosi, kad aš galiu taip jūs kreiptis ir dabar. Ir man tai kur kas maloniau, nes jeigu aš kreipsiuosi jūs ponios ir ponai, tai atsiras tarp mūsų tam tikra takoskira. Nu, jeigu jums tai bus priimtina, aš apsidžiaugs, aišku, sako kalbėtojas. Na, pabandysiu atsakyti į klausimus tą tvarką, kokie jie buvo užduoti. Tikiu, kad taip pat pasielgs ir mano kolegos. <clears throat> Prieš pereinant prie konkrečių pastabų, noriu pasakyti, kad idealus pasaulis neegzistuoja tobulybės bei nėra ribų. Ir akivaizdu, kad visko apriepti neįmanoma. Netgi, kada kalbame apie vienodos politinės pažiūros žmonas, vis tiek jie skirtingai vertina įvykius, jie kurdami kažką gali net kreipti dėmesio į vieną ar kitą elementą. Todėl tik pagalvokite, koks yra žinių potencialas. Ir jeigu mes aptiksime, kad trūksta kažko svarbaus, visada bus galimybė papildyti ekspoziciją arba ją keisti. Taigi tokią pastabą norėčiau iš karto pasakyti. Dabar dėl klausimų. Andrew. Neklausiu jūsų, ar jūs iš Škotijos. Vardas puikus, tačiau šventasis um, Andrius yra Škotijos globėjas. Tai gal jūs iš Škotijos. Jūs klausėte, kiek naudinga visa ši idėja ir projektas Jungtiniai karalystiai. Na, nu, žinot, aš norėčiau kreiptis į Jungtinę karalystę ir ypač jo žiniasklaidą, ob, prašydamas objektyviai nušviesti įvykius, na, kad ir tokiame laikraštyje kaip The Sun Europinė istorija tai yra šimtai tūkstančių įvykių. Ir nepamirškite, kad pavyzdžiui, pirmą pasaulinį karą yra teigiama sukėlė vokiečiai. Ir tą aš mačiau o jungtinės karalystės žiniasklaidoje. Niekada baisesnio melo nesumatęs. Todėl pirmiausia, sakyčiau, ir kreipiuosi į žiniasklaidą, kad Kalbėkime faktų kalba. Na, dėl atleidimo, pamiršimo, aš žinau, kokia yra Europos istorija. Ir aš manau, galima surasti jungtiniai karalystai, jungtinės karalystės požiūrių išmintingų paaiškinimu. Labai gerbiu Jungtinę karalystę, Didžioji Britanija gimė parlamentarizmas, buvo toliau plėtojama demokratijos sistema. Ir svarbu, kad Jungtinė karalystė būtų ir toliau kartu su mumis. Aš žinau, kad penktadienį bus priimtas labai svarbus sprendimas dėl Jungtinės karalystės likimo Europos Sąjungoje. Tikiu, kad sprendimą valstybių ir vyriausybių vadovai priims išmintingai. Ir žinot, aš irgi patyriau savų a, spaudimų, gal dėl to ir pražilau per anksti, bet tikiu, kad a, Nepaisant skirtingų nuomonių, gal pavyks jas suderinti ir aš sakyčiau, kad prieš vertinant Europos istorijos namus reikėtų pamastyti. Net jeigu jūs nesu viskuo sutinkate, turite pagalvoti apie tai, kad vienybė glūdi ir įvairovėje. Ir jungtinė karalystė, pavyzdžiui, taip, jinai išpuoselėjo individo teisės, asmeninės teisės, taip pat parlamentarizmą, bet kita vertus, užuot galvojus, kas mus skiria, reikėtų galvoti kas, apie tai, kas mus vienyje. Ir galvoti apie tai, kas leidžia užtikrinti taiką. Nes yra du principai - yra solidarumas ir subsidijarumas. Ir būtent tai šie du principai ir yra vienovės įvairovėje ramšiai. Vinsonas Čerčilis vienoje iš savo kalbų kalbėjo apie tai, kas vienyje Europą Jūsgi kalbate apie individualų vertinimą. Ir galiu tik tai pasakyti, kad absoliučios tiesos nėra. Kiekvienas tiesą supranta savaip, kaip ir įvykius. Jeigu jūs a, panalizuosite totalitarinį režimą, tai iškart pamatysite, kad labai skirtingai totalitarinis režimas gali būti vertinamas. Vieni prilygina komunizmą, stalinizmą, lygina, prilygina tarpusavę tokius reiškinius kaip stalinizmas, komunizmas ir nacizmas. Taip, aš nesigilinsiu čia į šią temą, bet priemonės tikrai yra naudojamos visais trim atvejais tos pačios. Uh, Taip pat jūs kalbėjote apie sąsajas su kitais muziejais, aš prie to klausimo dar grįšiu, bet dar noriu paminėti tuos 300 muziejų, kurios verta aplankyti. <clears throat> Noriu padėkoti Milanui už šiltus žodžius ir ačiū, kad išsakėte pageidavimą, kad aš čia dažniau lankyčiausi. Penktadienį aš kalbėsiu Konrado Adenauro fondą, fondo posėdėje. Ir patikėkite, tol, kol aš gyvensiu ir Tol, kol mano protas bus šviesus, aš visada pasisakysiu ir remsiu Europos vienybės idėją. O Europos istorija ir yra mūsų vienintis faktorius, todėl aš labai norėčiau, kad jūs, dirbdami ateityje, to nepamirštumėt ir visokai Europai tokią vienybės principą remtumėte. Mes turime grįžti prie mūsų istorijos, kad galėtume toliau dirbti Ir manau, kad jums kaip Europos e, parlamentui tai turėtų būti svarbu. Pono gali nėra, bet visgi atsakysiu ir e, į jo pastabą. Aišku, mes turime būti atviri ir suprasti, kad nėra vienos tiesos, nėra kažkokio vieno teisingo aiškinimo. Mes, aišku, galime pavadinti Europos istorijos muziejus, tačiau tai nėra muziejus tikrąją tą žodžio prasme, kadangi mūsų namų ekspozicija praeitį sies su ateities vizija Panas Ndevski, labai ačiū Jums už um, mintį, kad um, Europos istorijos um, etapai gali būti skirtingai vertinami ir aiškinami. Tokios diskusijos vyko ne kartą ir aš žinau, nuomonės ir mūsų mumis dirbančių kolegų ir kartais nuomonės labai skiriasi. Kas yra Europa? Ja galima apibriežti geografinių požiūrių, bet norėčiau štai ką pasakyti. Man Europa tai, kas mus vienyje. Tai mūsų vertybės, laisvė, demokratija, teisės. Ir jeigu mes sugebėsime tas vertybės atspindėti savo istorijos namuose, tai jau bus pasiekimas. Ir kai atvyksite į Europos istorijos namus, pirmiausia pamatysite didžiulį žemėlapį, kuriame optiškai vaizduojama, uh, vaizduojama kaip keitėsi sienos Europoje tame tarpe ir Rusijos sienos. Dabar Rusija labai daug kritikuojama, aš nenoriu čia pradėti tos diskusijos dėl Rusijos, bet turiu pasakyti, kad nepamirškime, kad vakarinė Rusijos dalis priklauso Europos žemynui. To, taip yra tokia šio šalies geografija. Ir todėl mūsų pareiga yra toliau kalbėti su Rusija, nes mūsų pareiga yra užtikrinti Europoje taiką. Toliau, Torkė, Turkija taip pat yra Europos e, e, dalis. Iš dalies, nors aš e, tikrai niekada nerėmiau Turkijos narysės Europos Sąjungoje idėjos. Pone Knendeski, jūs sakote, kad Europos Sąjunga negyvuos per amžių amžius. Bet gal pagalvokime kokios yra tikrosios perspektyvos. Aš labai tikiu, kad ES veiks ilgiau, nei gyvens mano anūkai ir jų vaikai. Ir bent jau ES nariai tokiu būdu turės aiškias garantijas. Toliau Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES. Aš jau pakankamai uh, apie tai kalbėjau, nenorėčiau kartotis, o aiškinimai yra labai skirtingi. Dabar dėl interpretacijos istorijos etapo. Aišku, prancūzai kitaip vertina Napoleoną, jo žygius, nei kokia kita valstybė. Kažkas e, minėjo ir mokyklos vadovėlius. Mano tėvas, daktaras Jakobsenas, dalyvavo Lenkijoje vyks, vykusioje diskusijoje apie mokyklos vadovėlius ir kaip juose turėtų būti dėstoma Lenkijos istorija. Mes dabar grįžtame prie to ir tai yra gerai. Dar vienas buvo klausimas. Dėl politikos kultūros srityje. Kultūros politika yra neatsiejama apskritai visako dalis, visos visuomenės dalis, nes kultūra formuoja tolesnius žingsnius ir aš manau, kad nebejotina, jog kultūra turi suvaidinti nemažesnį vaidmenį negu ir politiniai dalykai. Yra daug gerų filosofų Europoje, rašytojų ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, kurie šunsnukiškai elgėsi laikotarpiu nuo 35 iki 45 metų ir mes turime atvirai apie tai kalbėti. Tai tame glūdi mūsų stiprybė galų gale. Pana Jimenez kalbėjo ir klausė apie regionų įtraukimą. Taip, mes iš pat pradžių buvom įsitikinę, kad privalome nepasiduoti pagundai vertinti Europą vien tik tai sėdint Bruselėje ar Strasbūre. Neturime vis galvoti, kad visatos centras yra Europos Sąjunga yra namai, yra draugai, yra šeimos, yra vietos, kuriuose jūs gimėte, praleidote vaikystę ir kurios jums yra artimos ir tai yra jūsų namai. Mes sakome motinos namai. Mes e, irgi turime regionus, kurie a, save vertina kaip proeuropietiškus regionus. Aišku, tas pavojus, kad jungtinė karalystė pasitrauks, gali padaryti nemažos žalos, nes jeigu jungtinė karalystė pasitrauks, Škotija gali atsiskirti ir įstoti į Europos Sąjungą. Taip, mes visi turime tėvynę, turim pilietybę, bet mes esame ir Europos piliečiai. Be to, noriu atsakyti, uh, ponai Kostai, jeigu jūs rūpinatės tik savo namais, nieko gero nebus. Aš kartą sėdėjau greta François Mitterrando. Su juo kalbėjausi apie štai, kad jeigu įsivaizduojate, kad jūsų tauta pranašesnė už kažką kitą, už kitą tautą, tai gali nuvesti iki karo ir tada nieko nebeliks. Neliks jokios vienybės ir bendrų namų. Dar vienas dalykas, tai, kurį verta šiame kontekste prisiminti, yra migracija. Ir dabartinė padėtis ir jos kontekste ateitis. Reikia pasakyti, kad mes labai daug ką nuveikėme, nes um, istorija ir um, mokymas istorijos užima vis svarbesnį vaidmenį mūsų gyvenimą. Galų gale istorija gali tapti tuo skaičiu, kuris po kurio galės gyventi visa Europa, o mes norime prie to prisidėti. Jumsgi noriu padėkoti, kad e, stabite, kaip mes dirbame, Ir e, naudodamasis progą noriu padėkoti Jums kaip kultūros komitetui už tą didžiulį darbą, kurį Jūs atliekate. Mes turime puoselėti kultūrą, nacionalinę kultūrą, savo žemių kultūrą, kaip pavyzdžiui Vokietijos žemių kultūrą. Ir kiek lėšų be būtų skirta, jų visada gali būti skirta daugiau. Todėl džiugu, kad jūs padedate mums, nes pavyzdžiui Erasmus programa yra labai svarbi mūsų atskirom federaliniam žemėm. O pabaigoje noriu padėkoti Jums už tą puikų ir įspūdingą darbą, kurį atliekate Jūs, Jūsų komitetas ir apskritai Europos parlamentas. Ačiū. Jei norėtumėt ką nors pridurti, prašome ir dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Dėkuoju labai trumpai kalbėsiu, nes e, man atrodo, kad mes jau vėluojame. Visus muziejus, kuriuos Jūs minėjote, e, bendradarbiauja su mumis, mes dirbame su daugiau nei 300 muziejais ir jie paskolins mums savo eksponatus ir tai yra tik tai pradžia, nes kai kuriuos eksponatus galėsime pasiskolinti trumpesniam laikui, kai kuriuos ilges, ilgesniam laikui. Mes esame susitikę ir su Europo Nostra, ir su Europos tarybos organizacijomis. Ir taip pat esame susisiekę ir su įvairiomis uh, istorijos e, organiza e, besirūpinančiomis organizacijomis Europoje. Kaipgi bus organizuotas mūsų darbas ir galiu pateikti jums e, pavyzdį iš asmeninės patirties. Be abejo, antrasis 20-ojo amžiaus pusamžys yra atspindėtas mūsų to, ekspozicijoje. Mūsų komandoje dirba istorikai iš visų valstybių narių, iš visų Europos valstybių ir be abejo visų mūsų istorinė patirtis yra skirtinga, nes daug kas priklauso nuo jūsų šeimos istorijos, nuo jūsų šalies istorijos. Tačiau dirbdami mes supratome, kad dėl nacionalinių istorijos mokymo uh, programų skirtumų mūsų istorijos, ypač kitų šalių istorijos supratimas yra kiek iškreiptas. Jei mes pažvelgsime į antrąjį pasaulinį karą, pavyzdžiui, mes pamatysime, kad mes stengiamės kalbėti apie antrąjį pasaulinį karą kaip apskritai kaip karą, kaip siaubą, kurio niekas dar nebuvo patyręs Europoje. Uh, Ir mes daug dėmesio skirsime įvairių žmonių bendradarbiavimui, pasipriešinant tam siaubui. Ir mes suprantame, kad, sakykime, lankytojų iš Airijos antrojo pasaulinio karo supratimas bus kitoks nei lankytojų iš Lenkijos supratimas. Ir tenai jie galės e, pasimokyti vieni iš kitų. Ir būtent tam yra skirti Europos istorijos namai. Mes suprantame, kad e, tai, ką mes žinome, tai, kaip mes tai suprantame, priklauso nuo mūsų asmeninės patirties. Ir mes todėl norėtume e, atspindėti istorinius reiškinius, istorinius įvykius, atitrūkę nuo pakylę virš tų nacionalinių patirčių. Ir jau 36 metus dirbu muziejuose ir galim pasakyti, kad šiandienos muziejai yra kitokie nei anksčiau. Muziejus šiandien nėra tik tai ekspozicija, kaip tai buvo prieš 25 metus. Šiandien muziejai, istorijos muziejai yra istorijos centrai. Tai yra vietos, kur plėtojamos yra diskusijos apie praeitį, siekiant geriau pasiruošti ateičiai. Ir būtent taip mes ir kursime Europos istorijos namus. Būtent tokį tikslą savo ir keliame. Mes taip pat rengsime e, parodas ir pirmoji prasidės lapkričio mėnesį, jį vadinsis e, mainai ir e, susitikimai. Ir iš esmės tos parodos, laikinosios parodos bus skirtos tam, kad mes galėtume įsigilinti į kokį nors e, vieną įvykį, e, kuris be abejo bus pristatytas ir bendroje kolekcijoje, bendroje ekspozicijoje. Taip, mes taip pat galėsime e, rengti parodas kitose šalise teologinis požiūris. Ne, mes tokio požiūrio mes netaikome. Net negalima būtų sakyti, kad mes taikome kažkokį politinį požiūrį, nepaisant to, kad apie politiką daug yra kalbama, jai skiriama yra daug dėmesio apie kokią Europą mes kalbėsime? Taip, mes kalbėsime apie geografinę Europą, apie Europą didžia, e, plačiausią prasme. Ir mes norime kalbėti apie tai, kad Europa tai yra e, įvairių kultūrų, kultūrinių mainų e, vieta. Europa neapsiriboja vien Europos žemynų. Ir kai mes mes e, rinkome medžiagą, mus nustebino, kiek mažai žmonių žino, pavyzdžiui, apie a, e, a, e, mitą apie Europą, Europos pagrobimą. Dabar keli žodžiai apie migrantus. Šešios komandos dirba ir 23 temos yra apriepiamos. Ir mes uh, kalbėdami apie migraciją, kalbame apie tai, kad Europa yra migrantų vieta. Mes jau turime kolekcijoje eksponatus, kuriuos mums pateikė praeitais metais ir Europą atvykę per viduržėmio jūro migrantai. Taigi apie migraciją bus plačiai taip pat kalbama neapsiribojant kokią nors vieną migraciją. Taip, toliau mokymo, nacionalinės mokymo programos. Mes neturime tikslo siekio įtakoti nacionalinių mokymo programų, bet mes rengiame renginius mokytojams. Jau, e, mes jau e, Esame parengę projektą, kuriame dalyvauja 150 mokytojų iš visos Europos. Ir mes manome, kad mūsų muziejus bus e, e, gera vieta mokytojams pasisemti papildomų žinių apie Europos istoriją. Dar buvo daug klausimų, bet dėja nebeturiu laiko. 350 tūkstančių lankytojų galės aplankyti mūsų muziejų, nes muziejus nėra didelis, bet, kaip minėjau, mes rengėme įvairius renginius. Ir manome, kad visai ekspozicijai apžiūrėti reikės valandos ir dešimties minučių. Be abejo, jei kas nors norės, jie galės praleisti e, mūsų muziejuje tris dienas, gal net savaitę, arba net lankytis tenai reguliariai. Dėkoju, dėkoju mūsų svečiams, poniai Vovk Vangal. Akivaizdu, kad mes kalbame apie atvirus istorijos namus, atvirus istorijos namus, kurie yra kuriami šiuo metu ir kuriuos reikia kurti skaidriai ir reikia kalbėti atvirai apie įvairius istoriografinius pro, e, procesus. Dar neturime galutinio to produkto, tai yra kūriamas projektas ir dėkoju, kad jūs mums papasakojate apie savo darbą, kalbėjote apie ateitį ir sveikinu jūs e, gerai dirbant. Kolegos, Turime dar vieną punktą mūsų darbo atvarkėje, kurį turime apsvarstyti prieš pietus, todėl prašau neišeiti iš salės. Iniziamo subito. Prego. Prego. Bene, eh, per i pochi colleghi superstiti solo un minuto, eh, facciamo... Collegos, Aš tikiuosi, kad mes galėsime e, greitai baigti darbą. Tai, apie ką ką tik kalbėjome, buvo nepaprastai svarbu. Ir aš manau, kad būtų puiku, jei mūsų komiteto, komitetas galės aplankyti e, muziejų prieš atidarimo ceremoniją. Galėsime, tenai, e, galėsime tai padaryti, jei neklystų, lapkričio 17 dieną. Toliau mūsų darbo tvarkė yra Junktinių tautų negaliųjų teisų konvencijos gyvendinimo, ypač atsižvelgiant į Junktinių tautų negaliųjų teisų konvencijos komiteto baigiamasias pastabas. Tai yra ta, kiek sudėtingas klausimas. Aš norėčiau priminti Jums, kolegos, kad po to, kai ES prisijungė prie Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisų, Tai įvyko 2011 metais. Mes pirmieji ratifikavome šią konvenciją ir taip pat norėčiau priminti, kad mūsų komitetas parengė prezentaciją, kurioje buvo nurodyta, kokius klausimus reikėtų išnagrinėti. Po to Europos komisija paskelbė dokumentą, kuriame sureagavo į mūsų išsakytą uh, nugastavimą. Ir praeitų metų gegužį Europos parlamentas e, patvirtino dokumentą, kuriame buvo apie tai kalbama. Rugsėjo mėnesį e, jungtinės tautos parengė savo dokumentą dėl mūsų užsakytų pastabų. Ta padarė Junktinių tautų negalių teisų konvencijos komitetas. Ir būtent apie tas pastabas mes ir kalbame šiame dokumente, kurį aš parengiau. Ir daug dėmesio skiriama socialiniai įtraukčiai. Tai yra įtin aktualu, kai kalbame apie neįgaliuosius, nes reikėtų jiems sudaryti sąlygas ne tik dalyvauti švietimo sistemoje, bet ir kultūrinėme gyvenime turėtų turėti galimybės sportuoti. Tai yra jų tų negaliųjų teisės, kurios yra įtvirtintos Junktinių tautų konvencijoje. Mes manome, kad tai padės mums kovoti su diskriminacija, ypač neįgaliųjų diskriminacija. Mes norime taip pat užtikrinti vienodą prieigą prie švietimo, kultūros ir sporto. Taigi, iš esmės, Mes nenorime apsiriboti tik tai formaliojo švietimo sistema. Ir e, Manau, kad būtų labai gerai, jei e, Europos mokyklų e, statute taip pat būtų kalbama ir apie neįgaliuosius. Be to, norime užtikrinti, kad e, neįgalėjai tikrai galėtų e, e, vienodomis teisėmis dalyvauti švietimo sistemoje. Paminėta yra ir Erasmus problema, programa. Manau, kad reikia kalbėti ne vien uh, mokinius mokyklos mok, su fizinė negalė, bet ir su, apie tuos, kurie turi psichinę negalę. Nes labai dažnai tokie uh, mokiniai nedalyvauja švietimo sistemoje, jie yra išstumiami iš jos. Mokinius, atsiprašau, mokytojui turėtų žinoti, kaip elgtis su tokiais vaikais. Dar viena tema yra judumas. Norėčiau priminti Jums, kad praeitie mes jau turėjome įvairių programų, kurios buvo skirtos mokinių judumui didinti. Gal tų programų apriektis nebuvo labai didelė. Dar reikėtų paminėti Marakešo sutartį, pagal kurią numatyti yra sudaryti grėsnės sąlygas e, susipažinti su e, įvairiais e, kultūros kūriniais, akliems, regos sutrikimų ir kitokią negalę turintiems asmenims. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie skaitmeninės sistemas, kurios gali padėti neįgaliesiems. Šiame kontekste reikėtų da, paminėti da, būtinybę kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, su a, a, nederamu elgesiu internete, nes dažnai negalėjo patiria da, da, diskriminaciją internete. Aš manau, kad taip pat reikia geriau skleisti informaciją apie neįgaliųjų teisų konvenciją. A, Žmonės turėtų žinoti, kad toks dokumentas egzistuoja ir kad neįgalėjai turi aiškiai apibrieštas teisės. Ir pirmiausia, apie tas teisės turi žinoti patys neįgalėjai. Kolegos be abejo, jūs galite teikti pakeitimus ir pakeitimus galima teikti iki vasario 23 dienos 12 valandos, po to mes komitete balsuosime balandžio 4 dieną ir po to dokumentas nukeliaus į atsakingąjį komitetą. Ir tenai tas dokumentas bus tvirtinamas gegužės mėnesį. Pone Komadini, Dombrovskiai, Zambavskiai, Evans. Ir kas dar, kad nori pasisakyti? Prašau. Aš manau, kad e, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už e, šį dokumentą ir manau, kad e, jame išsakytos mintis yra svarbios. Esu įsitikinusi, kad mes turime atkreipti dėmesį į du principus – kurie turėtų būti atspindėti šiame dokumente. Pirmiausia, reikėtų skleisti šio konvencijos dvasę, reikėtų jos nepamiršti, nes ši konvencija yra skirta tam, kad galima pakeist, būtų pakeisti žmonių požiūrį į neįgaliuosius. Neįgalieji nėra žmonės su e, negale, jie uh, suprantat negalę kaip kažkokią kliūtį. Aš manau, kad tai apie tai būtų svarbu pakalbėti šiame dokumente. Dar vienas svarbus principas, kuris, mano galva, turėtų būti atspindėtas šiame dokumente ir iš esmės jūs kaip jau ir pradėjote žengti tą linkmę. Tai yra tai, kad būtina šiame dokumente paminėti visus mūsų komiteto įgaliojimus. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs jau kalbate ir apie švietimą, ir apie kultūrą, ir apie svor, sportą. Uh, Ir dar manau, kad galima būtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims. Ir manau, kad taip pat reikia paminėti ir jaunimą, ir žiniasklaidą. Junktinių tautų negalių teisų konvencijos komiteto baigiamosiose pastabose yra dalykų, kurie yra tiesiogiai susiję su mūsų komiteto įgaliojimais. Ir aš to, manau, kad mes turime į tas pastabas sureaguoti. Bet yra ir tokių dalykų, kurie netiesiogiai susiję su mūsų komiteto kompetencija. Ir manau, kad mes turėtume ir tuos aspektus taip pat išnagrinėti. Viena iš komiteto pastabų yra tokia. Komitetas apgailėstauja, kad Europos Sąjungoje neįgaliųjų problematika nėra įtraukiama į visas politikos sritis. Ir aš manau, kad mūsų komitetas turėtų į tokią pastabą sureaguoti daug ką galima būtų dar patobulinti, ypač švietimo, sporto ir kultūros srityse nes čia galima kalbėti du skirtingus aspektus. Pirmiausia, galima kalbėti apie tai, kad visi vaikai ir žmonės su negale turėtų galimybę dalyvauti šiuose sektoriuose, bet kartu tai yra ir sektoriai, kurie gali pakeisti žmonių požiūrį į neįgaliuosius. Ir manau, kad mes turėtume įvertinti da, kliūtis šiuose sektoriuose, pavyzdžiui, tai, kad nepakankama yra skleidžiamo informacija apie neįgaliuosius ir jų teisės ir turėtume tos trūkumus ištaisyti ir paversti juos naujomis galimybėmis. Ir jūs pateikėte vieną labai gerą pasiūlymą. Pavyzdžiui, jūs kalbate apie tai, kad reikia tinkamai renkti mokytojus dirbti su neįgaliais vaikais. Štai ką aš norėjau pasakyti šiandien ir tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai bendradarbiauti su panė Kosta ir su šešėliniais pranešėjais. Aš manau, kad ši nuomonė gali tikrai būti labai gera ir vertinga gerinant neįgaliųjų teisės. Ato. E, kolega Džambaski. Dėkoju už tuos pamastymus, o jau prie kuriuos aš pagalvoju, dabar žodį ponui Džambatski, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, tema ypatingai svarbi. Kalbam apie žmonės turinčius negalę. Aš manau, kad puiku, kad bus parengtas toks pranešimas va iniciatyva. Socialinių reikalų ir užimtumo komitetas turėtų to domėtis. Helga Stevens yra labai entuziastingai nusiteikusi kolegė, ten apimami įvairūs aspektai. Čia Europos parlamente mes turime diskutuoti apie tuos svarbius aspektus, tokius, kaip pavyzdžiui, turime peržiūrėti egzistuojančius teisės aktus ir pasižiūrėti, kiek siekia ES kompetencija, žmonių diskriminavimas yra vienas iš svarbiausių elementų, kuriam turim skirti dėmesį. Moteris ir vaikai turintys negalę pirmiausia kenčia nuo to. E, mes savo komitete irgi dirbsime labai e, aiš, aiškiom kryptim. Septyni komitetai e, turės pateikti nuomonės pranešimui, tad praneš, pats pranešimas bus ilgas. Turime būti tikri, kad visur bus pateikti siūlymai, kurie būtų, taip sakant, į temą mes turime laikytis tam tikrų gairių. Puiku. Marakeš, puiku, kad Marakešo sutartis buvo pasirašyta taip sparčiai. Jūri komitete diskusija taip pat vyksta. Man patinka ta mintis, kad visos ES institucijos turėtų e, savo darbuotojams parengtus mokymo modulius, kad būtų galima tinkamai e, juos e, išmokyti, dirbti, būti su neįgalėjaisiais. Tai, žinoma, pasitarnaus neįgalių žmonių integracijai, tai pagerins jų socialinį gyvenimą. Pavyzdžiui, teisė į mokslą, teisė į laisvą judėjimą, nediskriminavimas, galimybė pasiekti teisingumo, visą tai yra labai svarbus dalykai mūsų politiniai frakcijai ir taip pat kitoms, aš taip galvoju. Ačiū. Dėkoju. Žodis jums, kolega, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Mes jau apie tai su kolegom sutarėm visi, kad tai yra labai svarbi nuomonė. Nuomonės dėl šio pranešimo renks ir kiti komitetai Europos parlamente. Kaip jūs teisingai sakėte, turime pabrėžti švietimo, mokymo, jaunimo reikalų, sporto svarbą. E, apie tai kalbama mūsų komitete. Suprantu. E, ir manau, kad iš tikrųjų socialinį aspektą reikia pabrėžti ypatingai mes turime dirbti kartu ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad būtų patvirtas tam tikras socialinis modelis, požiūris. Turime kalbėti ne tiek apie patį neįgalumą, turime pasistengti, kad visi tie neįgalų žmonės netaptų atsumtaisiais, kad būtų traukti visuomenės gyvenimą. E, turime už turime pašalinti visus barjerus, kad e, tie žmonės galėtų tinkamai integruotis visuomenės gyvenimo. Tam reikalingi tam tikri kultūriniai pasikeitimai. Aš taip pat norėjau pasakyti dar štai ką, tai ir būtų susiję su internetu ir internetinėmis paslaugomis. Žinau, kad, pavyzdžiui, mano apygardoj 38 procentai neįgalių žmonių neturi prieigos prie interneto. Ir Velse Pirmiausia, buvo paskirti taip vadinamieji skaitmeninio pasaulio čempionai. Tai buvo savanoriai, kurie galėtų padėti negalėtutiems žmonėms e, prisijungti prie internetų, parodyti, kaip juo naudotis, išmokyti. E, tai, na, tai yra savotiškas mokymas, kuris tiems žmonėms buvo labai naudingas. Tai yra iš tikrųjų tuo pat metu ir kampanija, kad žmonės žinotų, neįgaliuosių žinotų jų problemas. E, Aš taip pat e, e, stebėsiu situaciją ir žiūrėsime, kuo galime prisidėti prie to pranešimo. Ačiū. Ačiū už jūsų įdomius pasiūlymus. Sabin, prašau, dėkoju. Jau daug kas buvo pasakyta. E, norėčiau paminėti tik vieną konkretų dalyką. Tai yra ketvirtasis punktas pranešimo projekte. Norėčiau pasakyti, kad mes to, ko iš Europos komisijos prašome, jau yra padaryta. Negalima komisijos prašyti iš naujo daryti tai, ko kas nebuvo padaryta. Tiesiog žinome, kad yra e, nu, priimtos tam tikros taisyklės dėl to, kad viešiai pastatai turi būti prieinami neįgalėsiams ir taip toliau ir panašiai, tačiau žinom, kad ne visur dėja tos užduotis buvo atliktos. E, lygiai taip pat ir pačio taip vadinamo Accessibility Act komisija jau pasiūlė pernai šį dokumentą. Tai yra Europos komisijos teiktas teisėkūros pasiūlymas. E, o kadagi parlamentas pradės įsvarstyti, jeigu kultūros, kultūros komitetas galbūt galėtų pateikti savo siūlymus, priimti nuomonę šio klausimu. E, nes e, tinklalapyje yra kalbama apie tai, kad reikėtų užtikrinti uh, radio televizijos transliacijas ir panašiai. Žodžiu, darbo dar yra daug. Ačiū, sako pirmininkė, ačiū, kad pateikite savo įdomius pamastymus. Ar Europos komisijos atstovai norėtų kalbėti? Porą minučių, prašau. Um. No, to... Labai ačiū. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad komisija tikrai džiaugiasi jūsų indėliu ir tuo dokumento projektu, kurį jūs jau pristatėte ir mes visiškai pritarėme minčiai, kad uh, Švietimo sistemos turi tenkinti visų piliečių poreikius, būti visa apimančios ir atsižvelgti reikia ir į specialiuosius poreikius. Dabar, kai kalbame apie švietimą, tai mūsų atitinkamos tarnybos glaudžiai tarpusavėje bendradarbiauja, o kalbant apie skirtingus Europos um, neįgalumo strategijos elementus, o strategija apima laikotarpį iki 20 metų, tai mes pirmiausia tenai kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti, jog ir um, negalę turinti žmonės galėtų tobulinti įgūdžius, įgyti naujos kompetencijos. Ir vienas iš prioritetinių dalykų, praktinių požiūrių, tai bendras darbas su valstybėmis narėmis ir kitomis e, suinteresuotomis pusėmis, kad visi besimokantis galėtų visiems besimokantiems būtų užtikrinta sklandi prieiga prie mokymosi proceso, įskaitant ir specialius poreikius turintius asmenys. Mes turime centrą, kuris nuolatos stebi, kaip yra vykdomos programos, kokie kyla valstybėse narėse iššūkiai ir kokios yra problemos. Ir galų gale, kaip kai kurie jūs kalbėjote ir apie Erasmus Plus programą, mes, pratesant mintį, norima pagerinti galimybę pasinaudoti šią programą, pavyzdžiui, įtraukiant, e, sudarant sąlygas neįgaliems studentams juose dalyvauti, nes konkrečiai esame numatę ir finansinę paramą tokiems um, asmenims. Be mobilumo dalies kurią irgi galime parimti, mes bandome įtikinti ir kitas susijusias institucijas bei um, suinteresuotus subjektus aktyviau dalyvauti remiant uh, E, įvairiapusiškai ir finansiškai taip pat dalyvavimą neįgalių asmenų šiuose programuose. Taigi tiek. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už šį papildymą ir aš tikrai visai pritariu tam, ką sakė ponia Komedinė ir kiti, nes e, visai teisingai pastebėta, kad pirmiausia reikia pradėti nuo pagrindinių principų ir įvertinti, su kokiomis problemomis susiduria specialiuosius poreikius turintis asmenys. Nes ne pats neįgalumas yra problema, problema yra tai, kad tokie asmenys ne visada gali sklandžiai visko naudotis. Todėl nebejotinai lauksiu jūsų pasiūlymų. Esu pasiruošusi visus juos išanalizuoti Ir dar porą dalykų, kurie mano nuomonė aktualūs. Tai yra savanoriškumas ir kūrybinis, kūrybos sritis. O kaipgi dėl integruoto varianto? Kaipgi, kodėl mums neapjungus visko ir paž, nepažiūrėjus? Kas trukdo specialius poreikius turintiems asmenims gyventi taip pat kaip ir kaip kad gyvena kiti visuomenės nariai. Gestų kalba, pavyzdžiui, aktuali yra a, tiems, kurie, kurių klausa nukentėjusi. Ir mes turime galvoti, kaip tokiais atvejais, pavyzdžiui, pateikti informaciją žmogui. Dar, manau, būtų visai pravartu paremti mintį, kad reikia pasikeisti gerąją patirtimį Erasmus plus, Erasmus plus programoje tai numatyta. Dar vienas dalykas, kad reikia galvoti ir apie skirtingas žmonių grupės, nes priklausomai nuo grupės pobūdžio mums reikia galbūt keisti darbo metodą su jais. Todėl ne, manyčiau, kad reikia apsiriboti vien tik tai vizualiomis prieigos galimybėmis, bet apskritai reikia galvoti apie tai, kaip išnaudojamos apskritai, kaip išnaudojamos įvairios skaitminės technologijos. Na, o dabar, manau, mes galime skelbti pietų pertrauką ir grįšime 15 valandą, dirbsime toliau iki vakaro. Pirmiausiai mes analizuosime stebėsenos centro pranešimą apie Europos intelektinės nusavybės teisų pažeidimą, o paskui